Dear colleagues, gerbiami kolegos. Labadiena. Labai atsiprašau už balsą, tačiau šiek tiek esu prikimusi. E, turite vertimą, užsidėkite ausines ir užsidėję ausines girdėsite malonius vertėjų balsus. Dabar toliau kalbėsime apie tai, kas visada buvo mums vienu iš prioritetų. E, žodžiu, viskas, kas yra susijęs su teisė į vandenį. Prieš suteikdama žodį norėčiau pristatyti svečius ir dar norėčiau priminti, kad parlamentas praeitą savaitę prieėmė svarbes skubes tris rezoliucijas. Vieną apie Kambodžą, kitą apie Tadžikistaną ir e, trečią apie Vietnamą. Taip pat Europos komisija pristatė naują e, susitarimą dėl migracijos. Turėsime progos, tikiuosi, jį išnagrinėti. Šiame komitete Ir e, taip pat e, komitete, užsienio reikalų komitete buvo priimta rezoliucija dėl Venezuelos, kuri primena, kad yra būtina vėl sugrįžti į demokratijos ir žmogaus teisų kelią, o taip pat e, išlaisvinti politinius kalinius. Kita vertus, manau, kad būtų labai svarbu jūs informuoti apie tai, kad bent du kartus su mumis buvęs žmogus, čia patogaujas, pas, pas, posėdžiavęs didelis žmogaus teisų gynėjas Manelin Vanina Džep. Buvo areštuotas praeitą pirmadienį ir dabar yra prašoma valdžios institucijų, kad jis būtų išlaisvintas. Ir aišku, turime ginti jo teisėtą norą, kad įvyktų pasikeitimai jo šalyje, taigi raginu siūsti, nusiųsti e, jo šeimai e, padrasinimo žodžius, taip pat sūnui. E, Buvo e, ir kitų žmonių e, areštuota. E, iš Vareino neturime jokių žinių. Šį pirmadienį jungtinės tautos ir Bareino. Atsiprašau, Bareino valdžia su, su, sulaikė aštuonis žmogaus teisų gynėjas, taip pat gavome iš Bareino žinę, kad bus konfiskuota visa, visas opozicijos turtas, jeigu koordinatoriai mano, kad būtų gerai, šiandieną galima būtų parašyti spaudos pranešimą ir taip pat pareikalauti išlaisvinimo tų žmonių, kurie buvo areštuoti Bahreinė. E, kol kas yra realybė tokia, kokia yra, tačiau e, raginu visus prisidėti prie spaudos, pranešimo spaudo rengimo. Dabar pradėsime nuo e, svečių pristatymo. Pirmoji yra mūsų nagrinėsimo studijos e, autorė Inga Winkler. Daktarė Winkler yra mokslininkė. Mm -hmm E, kuri užsima e, aplinkos saugos ir vandens reikalais ir ji e, yra susijusi su žmogaus teisėmis ir teisingumu New Yorko universitete. Taip pat susi, turime mūsų tarpę poną Ricardo Petrelą, kuris yra e, atsakingas Europos institute, mokslo tyrimo institute už vandens politiką. Jis e, daug bendradarbiavo kaip patarėjas ir direktorius Vienoje, Paryžioje, Briuselėje ir taip pat e, daug labai išleido įvairių e, mokslinių darbų. Taigi pirmiausia, norėčiau suteikti žodį poniai Ingai Winkler, kuri papasakos apie savo studiją ir apie išvadas kurias ji daro savo darbose. Labai ačiū, kad sutikote su mumis čia dalyvauti. Dėkoju. Gerbėme pirinkė, gerbėmi komiteto nariai, ponios ir ponai, man labai malonu šiandien būti čia ir jums pristatyti tam tikrus mūsų tyrimo rezultatus, tyrimo, kuris, kurį aš atlikau praeisiais metais. Man labai malonu matyti, kad komitetas ir toliau dirba teisės į vandenį srityje Katarina Debruker yra speciali pranešėja ir jinai pristatys savo darbą nuveiktą. Man labai malonu matyti testinumą šioje srityje. Taip pat man malonu, kad jau dabar prieartėjome prie tokio etapo, kai nebesvarstame, nebeskutuoja, ar egzistuoja teisė į vandenį ir sanitarinės priemonės, bet jau kalbame apie politikos skriptis – ir bandome išgrįninti įvairias politikos skriptis, įskaitant ir konfliktus dėl vandens. Pernai aš dirbau prie studijos, prie tyrimo ir aš įsisavinau, jog, įsisavinau, jog yra klaidingų suvokimų iš žmogaus teisų perspektyvos, kai yra vertinami konfliktai susiję su vandeniu. Nuo to ir pradėsiu. Aš manau, kad Egzistuoja nauja idėja, kad vanduo yra nauja nafta, egzistuoja karai dėl vandens, bet tyrimai rodo, kad e, tokio pobūdžio karai yra mažai tikėtini. Ir bendradarbiavimas dėl vandens išteklių yra labiau tikėtinas. Mes pasižiūrėjome, kas vyksta vietos lygių, e, nagrinėjome tarp valstybinius konfliktus dėl vandens konfliktai yra labiau tikėtini dėl vandens, bet ne karai. Kažkokie smur, smurtą nešantys susidūrimai yra tikrai mažai tikėtini. Ir yra žymiai daugiau galimybių išspręsti taikių būdų konfliktus. Kai mes nagrinėjame konfliktus, tai mes juos suvokiame kaip interesų nesuderinimą ir kai susikerta reikalavimai dėl vandens. Tokie konfliktai egzistuoja, ir egzistuoja konkurencija dėl vandens ir ta konkurencija didėja. Kitas klaidingas suvokimas yra apie vandens trūkumą, stygių arba apie vandens pakankamumą, nes konfliktai dėl vandens nėra tiesioginis vandens trūkumo rezultatas, bet daugiau yra susijęs su tuo, kaip yra valdomi vandens ištekliai ir kaip yra nustatomi prioritetai paskirstant vandens išteklius. Konkurencija dėl vandens auga ne dėl to, kad vis mažiau vandens yra, bet dėl to, kad vyksta spartus ekonomikos augimas daugelį teritorijų ir valstybių, keičiasi, keičiasi e, gyvenimo stilius, gyvenimo būdas, klimato e, kaita turi įtakos ir visi tie veiksniai prisideda prie konkurencijos didėjimo dėl vandens išteklių. Prieš dešimt metų jungtinių tautų vystimo programa nurodė, kad vandens stygius turėtų būti valdomas per politinius procesus ir nereikėtų į nepalankę padėtį stumti skurdžiausius gyventojus. Kaip yra konkurencija valdoma dėl vandens? Jis valdoma per politinius, ekonominius, socialinius ir teisinius darinius ir struktūras – ir tai teikia naudos skurdžiausiams ir į paribius nustutiems žmonėms. Egzistuoja tam tikri šablonai, tam tikri modeliai, kaip yra naudojamas vanduo tarp skirtingų sektorių. Labai paprastai kalbant, pagrindinės priežastys e, yra prioritinės priežastys e, politinės priežastys dominuoja e, lyginant su būtinėmis priežastimis. Yra teritorijų, kur egzistuoja mažai e, vandens telkinių ir labiausiai nukenčia e, neturtingi žmonės. Kai vertiname vandens konfliktą žemės ūkio kontekste, taip pat matome, kad maži ūkiai atsiduria nepalankiausioje padėtyje. Perėsiu nuo vandens kiekio prie vandens kokybės. Čia irgi mes matome konfliktų dėl vandens užterštumo, tiek taršalais, tiek žalingomis medžiagomis. Ir vėlgi nukenčia labiausiai nepalankioje padėtėje esančios bendruomenės. Taip pat matome ir didžiulę lyčių neligybę visose šiose sritise Taip pat trūksta dalyvavimo prieimant sprendimus. Ypač skurdžiausi žmonės neturi galimybės dalyvauti priimant sprendimus. Konfliktai dėl vandens ir žmogaus teisų pažeidimai nėra, neišveng, nėra neišvengiamas dalykas, bet daugybė veiksnių atsiranda kurie padidina žmogaus teisų pažeidimo riziką. Paminėsiu keletą dalykų. Nėra taisyklių, reglamentų, kurios reglamentuotų konkurenciją dėl nes išteklių. Kai, kai nėra tokių taisyklių, tai tuomet žymiai tikėtina, labiau tikėtina, kad bus pažeidžiamos žmogaus teisės. Mums reikia tų taisyklių, reglamentų, reikia užtikrinti jų įgyvendinimą ir tai vėlgi priklauso nuo stiprių institucijų. Jeigu nėra skaidrumo, kai taisyklės yra neaiškios, jeigu žmonės jų nesupranta, tai atsiranda dar vienas veiksnys, kuris prisideda prie žmogaus teisų pažeidimų. Toliau dalyvavimas, bendruomenės dalyvavimas. Priimant e, sprendimus dėl vandens e, išteklių paskirstimo. Vandens naudotojai nėra labai įtraukiami į sprendimo priimimą pavyzdžiui, dėl naujų vandens projektų, dėl naujų egzistuojančių vandens telkinių panaudojimo būdų ir taip toliau. Toliau mes matome, kad konfliktai dėl vandens ir žmogaus teisų pažeidimai susiję su vandeniu yra labai susiję e, su žymiai platesniu lygmeniu. Tie žmonės, kurie nepalankioje padėtyje, uh, E, kalbant apie prieigą prie, prie vandens, jie apskritai yra nepalankoje padėtyje platesnių mastų. Norėčiau e, dabar trumpai aptarti, koks yra poveikis žmogaus teisėms ir kaip būtų galima spręsti konfliktus susijusius su vandeniu. Pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti, žmogaus teisų sistema e, yra, įvertin, yra nustačiusi prioritetus dėl vandens naudojimo ir paskirstimo. Visų pirma, tai reiškia prioritetų nustatymas. Dėl kiekvieno asmens asmenio ir namų ūkių vandens naudojimo. Vanduo namų ūkiams, vanduo žemės ūkiui įvair, įvairia, įvairūs tikslai yra. Vanduo susijęs su e, maistu, vanduo susijęs su kultūrinėmis naudojimo paskirtimis ir taip toliau ne vien e, bendruoju lygiu yra nustatomi tie prioritetai. Taip pat labai tiesiogiai yra išnagrinėjami neligybės aspektai, priežastys, istoriniai procesai, kodėl tam tikros visuomenės dalis atsidūrė nepalankioje padėtyje. Tai yra formalių lygių nustatoma, priimami teisės aktai, bet taip pat ir priimamos labai aiškios tiesioginės priemonės, kad būtų galima siekti lygybės ir spręsti egzistuojančias problemas, netoligumus ir užtikrinti vandens išteklių perskirstimą. Taip pat yra susijęs su dalyvavimu, visą tai susijęs su dalyvavimu e, sprendimų prieimime dėl vandens panaudojimo ir valdymo. Valstybės turi imtis sąmoningų žingsnių ir veiksmių, veiksmų, kad būtų galima užtikrinti prasmingą dalyvavimą priimam sprendimus, šalinti neligybę, nevienodumus, užtikrinti įtraukiamą dalyvavimą, integruotą dalyvavimą, šalinti fizinius barjerus, ekonominius, institucinius, socialinius ir kultūrinius barjerus, su, su požiūriu susijusias kliūtis, kad tai ne, nebūtų kliūtis žmonėm dalyvauti sprendimų priimo procese. Štai Taip pat bendro pobūdžio pastaba galėtų būti apie atskaitomybę ir galimybę e, kreiptis į teismus, sprendžiant problemas. Tai susijęs su konkrečiamis atsakingomis institucijomis ir kitais veikiančiais asmenimis. Dabar trumpai pakalbėsiu, ką tai reiškia Europos Sąjungai. Europos Sąjungai Tai reiškia e, žmogaus teisų principų integravimas į vairias politikos kryptis - vystomosios politikos e, kryptis, vandens diplomatija, taip pat ir ES vidaus politikos kryptis ir teisės aktai, ypač tai susijęs su vandens pagrindų direktyva. Vandens pagrindų direktyva šioje nėra aiškios tiesioginės nuorodos į žmogaus teisės, o mes turime aiškiai nustatytą prioritetą, kaip vanduo turėtų būti naudojamas ir kokie naudojimai būtai turėtų būti prioritizuoti. Kalbant apie žmogaus teisės, svarbu susijęti vidaus ir išorės aspektus ir e, aiškiai ir teisėtai kalbėti žmogaus, apie žmogaus teisės. Žmogaus e, teisės, teisė į vandenį ir į sanitarinius įrenginius e, yra įtraukta ir žmogaus piliečių iniciatyva. Europos komisija pateikė komunikatą, kuriame reaguoja į piliečių iniciatyvą, paaiškina žmogaus teisų aspektus, kuriais bus remiamasi, nustatant ateities veiksmus, daroma nuoroda į vandens pagrindų direktyvą, vyks viešos konsultacijos ir bus e, reikšmingai atsižvelgiama žmogaus teisės. Kai praeisiais metais baigiau savo tyrimą, Aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos komitetas pateikė ataskaitą ir jūs manęs paklausėte, kas įvyko nuo praėjusių metų, ar yra kažkokių naujų dalykų. Naujausias ir reikšmingiausias dalykas yra tai, kad Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją rugsėjo mėnesį praėjusiais metais. Ir tai yra testinė veikla, mm, žvelgiant į piliečių iniciatyvą dėl žmogaus teisės įvandėtis. Peticijų komitetas. E, kiti komitetai prisidėjo taip pat prie šios veiklos ir rezoliucijoje Europos piliečių iniciatyva yra apžvelgiama žymiai platesnių aspektų ir aiškiai išaiškinama, ką reiškia teisė į vandenį e, politikos formavimo kontekste Europos Sąjungoje. Taip pat kalbama apie teisėkuros pasiūlymus ir siūloma peržiūrėti vandens pagrindų direktyvą. Reglamente taip pat raginama pripažinti žmogaus teisė į vandenį pagrindinių teisių hartijoje. Ir sudarytas ilgas sąrašas konkrečių raginimų ir rekomendacijų. Ir daug kalbama apie man anksčiau minėtą dalyką, tai yra tiesiog raginama aktyviai dalyvauti, ragina valstybės narės užtikrinti nediskriminavimą e, dėl prieigos prie vandens ypač nepalankioje padėtėje atsidūrančiams gyventojų grupėms ir nustatyti prioritetus ar hierarchiją dėl tvaraus vandens naudojimo. Visa tai yra tiesiogiai susijęs su pagrindinių teisų principais dėl dalyvavimo, nediskriminavimo, lygybės ir e, prioritetų nustatymo pagal asmeninius ir namūkių e, poreikius. Dar vienas dalykas yra nesenas e, renginys traptautiniu lygiu, jungtinių tautų kontekste. Generalinė asamblėja priemė rezoliuciją dėl teisės į vandenį ir sanitarinius įrenginius. Tai vyko 2015 metais. Tai buvo viena iš daugelio e, rezoliucijų, bet praėjusiu metu gruodį buvo pripažįsta teisė į sanitarinės sąlygas kaip atskira žmogaus teisė, buvo kalbama aiškiai apie žmogaus teisės į vandenį ir į sanitarinės sąlygas. Tie, kurie dirbame šioje srityje, turėtume skirti daugiau dėmesio į sanitarinės sąlygas, kartais nepakankamai tai atsižvelgiama, tai tarsi uh, E, neturtingas pusbrolis vandens išteklių. Ir yra raginimas daugiau dėmesio skirti ne vien vandeniu, bet ir sanitarniams sąlygoms. Žmogaus teisų pakomitetis turi galimybę teisti savo įsipareigojimus, dirbti dėl žmogaus teisų vandenį sanitarnės sąlygas. Ir reikėtų renkti daugiau diskusijų ES viduje, atsižvelgiant ir į būsimą vandens pagrindų direktyvos peržiūrą. Ačiū. Very, very good. Dėkoju. O dabar žodis Ricardo Petrelai. Il vaut mieux l'autre. Hein. Non, non, non. C'est bon, ça Non, il vaut mieux pousser l'autre parce que c'est plus facile pour les interprètes, je crois. Merci. Eh, Paprašė kalbėtojo paspausti kitą mygtuką. Visiems laba diena. Norėjau šiek tiek paivairinti kalbų. E, paletę, todėl naudoju prancūzų kalbą, nors ji nėra man gimtoji. Bet kokiu atveju ačiū, kad pas, pakvietėte dalyvauti susitikime, didžiuojuosi tuo. Tikiuosi, kad nepyksite, jeigu. Atrodo, kad yra problemų su vertimu, Užtrevičius negauna vertimo. kartais būna techninių problemų. Petrai, nu nejaugi negirdi. Petrai, lietuviškai reikia klausytis. Alio. Taigi man buvo suteikta didžiulė garbė šiuo klausimu pakalbėti šį rytą ir kadangi man buvo suteikta labai nedaug laiko, tai aš iš karto eisiu prie esmės daug nesamprotaudamas. Mano e, pranešimas yra sutelktas ties tim punktais, tai yra labai geras pranešimas. E, antra yra keturi silpni punktai ir trečia yra konkrečių pasiūlymų, kurių norėčiau pateikti susijusiu su šiuo pranešimu. Kas dabar yra gero šiame pranešime? Buvo minėta vidinė ir išorės dimensija pranešime ir aš norėčiau pasakyti, kad e, teisės į vandenį įtraukimas į vandens valdymą, man atrodo, labai svarbus ir jį reikia pabrėžti. Taip pat reikia pabrėžti prioritetą, kurį pranešimas teikia Mm, vandeniui kaipo ištekliui ir jo naudojimui. Pranešime yra pabrėžta, kad turi būti užtikrinta pagrindiniai poreikiai nepriklausomai nuo šalies pajėgumų. Aš norėčiau dar sugrįžti prie tų šalies pajėgumų, kadangi tai yra e, problemos esmė. Taip pat labai gerai šiame pranešime yra tai, kad skatinamas aktyvus, laisvas ir reikšmingas dalyvavimas visais lygmenimis. Dėl tartautinės dimensijos transnacionalinė, tarptautinė e, teisės problema, kalbant apie vandenį, Čia yra kalbama apie 2015 metų jungtinių tautų e, e, darbo tvarkę, kuri buvo sudaryta po 2015 metų laikotarpiui, tai ten vandens klausimas šiek tiek nuvertinamas. Reikėtų, kad parlamentas imtųsi naujos iniciatyvos, stipresnių iniciatyvų, kalbant apie vandenį, e, kalbant apie žmogaus teises, apie jungtinės tautas. kadangi ten yra nepakankamai stiprus politinis e, apsisprendimas. Toliau tarp parlamentinis, tarp nacionalinis dalyvavimas ir renginys, kurio pagrindų galima būtų pagalvoti, kaip vandens valdymą įtraukti į politiką. Man atrodo, kad šiame pranešime yra keturi silpni dalykai. Jis e, tiesiog šis pranešimas e, tęsia tą pradėtą politiką ir nekelia jokių klausimų nei europinėme, nei vidinėme, nei tarptautinėme lygmenyje. Taigi keturi silpni punktai, kalbant apie politinį ir mokslinį aspektą. Tiek e, žmogaus teisų taryba, tiek jungtinės tautos, tiek parlamentas sutinka, kad e, vanduo turi būti laikomas ekonominiu turtu. Tai nėra bendras turtas kažkokiu tai pasauliniu ar e, vietiniu mastu. Tai yra ekonominė, ekonominė, e, ekonominis turtas ir jeigu mes pasakysime, kad tai yra ekonominis turtas, tai tada sutiksime, kad e, gali būti ir konkurencija, kadangi tai yra ekonominis e, dalykas, todėl galima ir konkuruoti, ir varžytis ir panašiai. Jau 30 metų vanduo laikomas vis labiau e, retai pasitai, vis rečiau pasitaikančių išteklių. Na, kalbant apie vandenį, nekalbu apie tą vandenį, kuris naudojamas e, žemės ūkio plotams drėkinti ar baseinams ar panašiai, tačiau kalbu apie tą vandenį, kuris yra uh, naudojamas žmog, žmogui, jo teisė į gyvenimą užtikrinti. Kaip norite, kad žmonės būtų kompetentingi, kalbant apie išgyvenimą? Kaip galima tada transnacionalinių konfliktų išvengti? Tarp ekonominių konfliktų tarp Monsanto ir smulkių ūkininkų neįmanoma. Ir man atrodo, tai yra pirmas silpnas punktas šiame pranešime. Antras. Antras silpnas punktas tai yra tai, kad šis pranešimas kalba apie valdymą. O valdymas yra politinės valdžios privatizavimas. Ne, nenaudinga kalbėti apie konfliktų sprendimą, kai kalbama apie valdymą, e, apie bet kokį valdymą, o ne apie demokratinių institucijų iš e, demokratiškai išrinktų institucijų valdymą. Taigi, What a Blueprint 2012 metais, kuriuos išleido komisija, sako, kad kad e, e, bandė interesuotosios šalis. Ekonominiai, konfliktiniai. Santykiai valdant vandenį tapo standartu. Tai kaip dabar išspręsti problemas tarp Egipto ir Etijopijos, kaip išspręsti Irako ir Turkijos problemas ir visas kitas problemas. Trečia silpnoji vieta pranešime ir čia yra, čia yra esminis dalykas - vandens įvertinimas pinigais, kaina vandens. E, viskas yra paremta kainos nustatymu. Kaina priklauso, e, kaina yra galutiniai kaštai, taip pat ir pelnas. Jūs, jeigu, jeigu mes dabar e, skaičiuosime vandens vertę, tai tada mes apversime ekonomiką antraip. Mes juk turime teisę į viską ir į gyvenamą į plotą, ir į įsilavinimą ir panašiai. Jeigu aš turiu e, teisį, teisę į vandenį, aš turiu juo naudotis. Aš turiu teisę į automobilį, bet e, į automobilį mano teisė yra tokia, kad jeigu moku, tai turiu tą automobilį, jeigu ne, tai ne. Tai ir už vandenį, jeigu ne moki už vandenį, tai jis yra užsukamas. Pavyzdžiui, e, prancūzų viena įmonė užsuko vandenį dėl to, kad e, nebuvo už tą vandenį, nemoka, e, nebuvo už tą vandenį mokama. Nemok, vadinasi, nemokėsi, neturėsi. Tai ką daryti vargingai gyvenantiems žmonėms, tiems, kurie negali kovoti su jūros lygio kilimu. Pavyzdžiui, jung, Niderlandai 7 tūkstančius milijardų eurų išleido tam, kad kovotų su vandens lygio jūroje kilimu. Ir ketvirtas silpnas, ketvirta silpnoji vieta šiame pranešime yra water pricing and nature pricing vandens kainos ir gamtos kainos nustatymas bet kaip galima suteikti kainą vandeniui ir gamtai. Suteikti kainą gamtai tai reiškia kiekvieną gyvybės rūšį paverkti, nes ir jie daugiau nieko teisės nebeturės. Taigi, nereikėtų sutikti su tais principais kaip uh, what's a pricing ir nature pricing. Whatabanking yra visiškai nepriimtinas dalykas. Europos parlamentarai negali tokių dalykų patvirtinti ir aš norėčiau sugrįžti prie pasiūlymo. Aš manau, kad remsiuosi naująją parlamento rezoliuciją. Manau, kad naujoji rezoliucija yra labai svarbi, esminė, už tai, kad net uh, Neil Boylan uh, rezoliucija praeito um, rugsėjo yra viena iš geriausių parlamento rezoliucijų vandens srityje, tačiau ta rezoliucija sustojo ties neįveikiama siena. Rezoliucija labai graži, labai gera, tačiau kai prieita buvo prie esminio klausimo, kas finansuoja teisę į vandenį, netgi Reboiler įstatymas sako, kad reikia mokėti prieinamą kainą. Tai ta prieinama kaina ir yra žmonių negalėjimas naudotis vandens ištekliais pasaulyje. Ir dabar naujas pranešėjas, Brazilas, vėlgi turėtų vėlgi tik patvirtinti tuos e, prieinamos kainos principus. Man atrodo, kad parlamentui reikia galų galiai užimti poziciją ir vieną kartą visiems laikams pasakyti tų. Ar parlamentas už tai, kad vanduo būtų įvertintas pinigais, nustatyta jam e, kaina, ar parlamentas už tai, kad būtų nustatyta kažkokia tai e, prieinama kaina. Ir kaip e, Ir e, dabar kaip čia parlamentas pažiūrės, ar mokėsime už tą prigimtinę teisę, ar laikysime, kad tai yra teisė, už kurią mokėti nereikia. Taip pat reikia vandens intergrupiai suteikti naują postumį. Parlamento ši intergrupė yra tiesiog užsistovėjusi pelkė, tai nėra inovacijų vieta. Ten tiesiog sakomi komplimentai vieni kitiems, kad labai gerai viskas, kas yra daroma, tačiau reikėtų čia efektyvios išsamios analizės ir galų gale padaryti rimtus pasirinkimus. Reikėtų pasižiūrėti Ar galima sukurti tokią platformą parlamente, kuri rentųsi vandens e, kokybę ir saugumu? Vandens kokybės klausimai pasaulyje yra ne tik kad svarbus, bet turbūt netgi dar svarbesni negu vandens kiekis. Norėčiau priminti, kad jau 40 metų dirbančių dviejų specialistų iš Olandijos nuomonę, pagal jų padarytas išvadas, daugiau negu keturiems milijardams žmonių trūksta vandens pasaulyje. Pabaigai pasakysiu, štai ką, reikia, kad Europos parlamentas imtųsi iniciatyvos rengiant inovacinę konferenciją vandens klausimų kad būtų naudojamasi teismų praktika. Vienas teismas Europoje paskelbė, kad ne, reg, nelegalu yra nutraukti, neteisėtai yra nutraukti vandens tiekimą. Praeitais metais Limož miesto teismas vasario mėnesį priemė tokį sprendimą. Tai man atrodo, kad tokiu atveju daugelis parlamento, daugelis vyriausybių norėtų apseiti be teismų. Reikėtų kažkaip suteikti svarbą teismo sprendimams, tai yra labai svarbu. Kita vertus, tarp parlamentinė sąjunga. Jai reikėtų suteikti naujos energijos ir postumį, kadangi ši institucija tik vegetuoja. šiame, šioje institucijoje, tarp, tarp parlamentinėje, tik murkiama kiekvieną dieną, bet žmonėm, žmonėms pasaulyje trūksta vandens, keturiems milijardams žmonių trūksta vandens ir to murkimo tikrai nepakanka, negalima vien murkti. Dėl to reikia siūlyti kitame per parlamentinėme susitikime, kad ES pasirašytų par, protokolą su kitais parlamentais, su pan afrikinius, su pan Latino Amerikos parlamentu, su visos Latino Amerikos parlamentu, kadangi tiems parlamentams tikrai tie trys parlamentai, žemyniniai parlamentai, jeigu pasirašytų susitarimą, taptų tikra jėga, kuri stumtų visus kitus parlamentus patvirtinti universalę žmogaus prigimtinę teisę. Ir manau, kad tokiu būdu Europos parlamentas tikrai atliktų jam priderančią funkciją. Ačiū. Dėkoju Jums. Buvo labai įdomu. Dabar pirmiausia norėčiau suteikti žodį nariams, o tada turime Europos e, užsienio skyriaus atstovą. Tačiau pirmiausia suteiksime žodį parlamentarams, ponas Vėda. Uh, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju visiems pasisakantiems kad sutiko šį rytą padiskutuoti. Norėčiau trumpai pakomentuoti studiją, kurią atliko ponė Inga Winkler. Labai vertinu šį studiją, ji tikrai labai gerai atlikta, gerai suorganizuota. Mano dėmesį patraukė vienas skyrius, o būtent tas skyrius, kuriame yra kalbama apie vandens teisę. Juk tai yra teisė, kuri yra savaime užtikrinama. Aš nesu teisininkas, nesu specialistas, nelabai tą suprantu, bet suprantu, kad tai yra be galo svarbu. yra teisė į vandenį. Kitas prelegentas tą teisę labai e, e, paminėjo, jis siejasi su moterų teisėmis, su vaikų teisėmis, su neįgaliųjų žmonių teisėmis. Kartais, kalbėdami apie tą teisę, pamirštame kai kuriuos teisinius aspektus. Pone Winkler mini 22 šalis, tik 22, kurios į savo konstituciją įrašė teisę į vandenį kaip o teisę. Europoje tik viena šalis - Belgija ir Tunisas Tai kaip norėčiau paklausti ponios Winkler, šalia šitų ekonominių dalykų išeina, kad tokie klausimai nėra, įtrauk, nėra įtraukiami į Konstituciją. Ekonominės teorijos tarpusavėje konfliktuoja, tikrai negalima vieningos nuomonės prieiti šiuo klausimu, nes jis labai sudėtingas. Dabar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad mes čia turime ribotą prieigą prie vandens. Ant stalo turime tik po mažą buteliuką, kadangi tai kainuoja. Tai parlamentas buvo išmintingas, nebeduoda kavos, bet vandenį dar teikia. Taigi, čia yra teisė. Ir parlamentas buvo išmintingas. Ačiū už jūsų pamastymus, ponė Winkler. Man būtų labai įdomu, jeigu paaiškintumėte tokį reiškinį, kad nėra konstitucijoje įrašytos teisės į vandenį išskyrus Belgijos konstituciją, nors europiečiai kalba labai daug apie vandenį. Tose šalyse, kur nėra daug vandens, parlamentuose stovi vandens grafinai vargingose valstybėse taip pat. Ir kadangi čia kalbame apie vandenį, noriu pakartoti. Jau seniai buvo pateiktas e, pasiūlymas neturėti čia mažų buteliukų, tačiau uždarus uždarus e, grafinus, į kuriuos būtų leidžiamas vanduo iš krano. Tokiu būdu parlamentas sutaupytų labai daug pinigų, kadangi iš tų buteliukų šiek tiek nugeriame, juos paliekame ant stalo ir juos kažkas turi nuimti, išmesti. Ponas Panzeri. Grazie, Presidente. Dėkoju, pirmininkė. Išklausiau visko, kas buvo pasakyta, norėjau padėkoti mūsų svečiams. Man atrodo, kad yra trys pagrindiniai dalykai, trys pagrindinės temos, kurias reikėtų aptarti. Visų pirma, reikia sakyti, kad vanduo yra suteikia galimybę visiems. Tai yra labai svarbi tema mūsų pakomitečiui ir apskritai visam parlamentui. E, jeigu mes atsižvelgsime į tikslus, kurių siekiame, vanduo yra e, labai svarbi tema. Kitas dalykas yra vanduo e, kaip konfliktų priežastis. Vandens išteklių valdymas, kalbėdami apie vandens valdymą, susidurime su imigracijos klausimų. Daugelįje krizės patiriančių šalių matome, kad vandens krizė yra labai didelė, pavyzdžiui, Čadai. Kai kalbame apie klimato kaitą, viena iš, vienas iš blogo valdymo pavyzdžių yra mm, problemos su prieiga prie, vanden, prie vandens. Taip pat galima kalbėti ir apie sanitarinės hygienos priemonių krizę. Tai matome tokią situaciją daugelį Afrikos valstybių. 18 tūkstančių vaikų yra priversti kiekvieną dieną ieškoti vandens. Taigi vanduo yra gyvybės šaltinis. Ir visi žmonės turi prigimtinės universales teisės. Ir sekant šią logikos grandinę, būtų logiška sakyti, kad teisė į vandenį neturėtų priklausyti nuo valstybės valios. Tačiau, man atrodo, kad mes šiandien judame ne tą kryptimį, ne, ne tokią logiką sekame akivaizdu, kad reikės politinės kovos. Mes čia ir esame, kad tą politinę kovą kovotumėme. Mes esame politikai. Ir čia iškyla trečioji būtinybė, tai yra keisti tokių regionų požiūrį. O negalime sakyti, kad vanduo yra o, kaip prekė. Tai yra visuotinis išteklius ir turėtumėme suteikti galimybę visiems įveikti vandens išteklių krizę ir padėti kuo tvariau vandenį valdyti, vandenį kaip gyvybės šaltinį. Ir norėčiau baigti pastebėdamas, kad mes privalome tai laikyti savo pareigą. Turime vandens naudomo kultūros problemą. Ir čia kalbu ne tik apie išsivyščiusias valstybės, kalbu ir apie mažiau išsivyščiusias, ir apie neišsivyščiusias šalis. Visos šalis turi būti suinteresuotos tvariai naudoti vandenį, taip pat pa, turi būti pasiryžę investuoti į šią sritį, bei turtingesnės šalis turi laikyti solidarumo politikos su mažiau išsivyščiusiamis šalimis. Taigi mes turime į teisę į vandenį žiūrėti globaliai ir visiškai naujai. Tai turi būti naujos vandens kultūros pradžia. Turime taip pat kovoti su jėgomis, kurių yra ir čia parlamente, kurie kalba apie visišką liberalizavimą. Tai nėra protinga, nes iš istorinių pavyzdžių matome, kad o, tokiu būdu tik susikursime naujų problemų. Taigi reikėtų stumtelti e, šį klausimą sprendimą teigiamą kryptimi. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Pranešimui buvo labai informatyvus, aiškus ir konkretus. Aš norėjau pabrėžti tą dalyką, kuris buvo paminėtas ir parlamento pranešime, kurį minėjo e, vienas iš kalbėtojų. Kai kalbame apie vandens klausimus, turime pasakyti, kad tai yra viena iš žmogaus teisų. Turime nepamiršti, kad vanden, teisė į vandenį yra labai glaudžiai susijusi su vystimusi. Ir kaip ir kolega Petrela, norėjau pasakyti, kad naujojoje darbo tvarkėje labai daug dėmesio skiriama vandeniui. 2030 metų darbo tvarkėje kalbama, kad reikia užtikrinti geriamo vandenį visiems. Taip pat norėjau pabrėžti, kad kas kart, kai kalbame apie vandenį, reikia kalbėti ir apie sanitarinės hygienos priemonės. Tai yra labai glaudžiai susiję vanduo, sanitarija ir sveikata. Teisingas vandens paskirstimas ir teisinga vandens valdysena turėtų užkirsti kelią manimui, kad vanduo yra prekia kaip rinkos dalyvis. Daugelis žmonių prieigos prie švaraus vandens neturi. Taigi turime kalbėti ne tik apie vandenį, bet ir apie švarų vandenį, tinkamos sanitarinės hygienos priemonės ir tokiu būdu mes išvengsime daugelio lygų ir taip užtikrinsime daugiau saugumo ir e, sveikatos apsaugos ypač um, moteriams ir merginoms. Visos temos, visi dalykai labai glaudžiai susiję, tai yra kompleksinis klausimas ir reikia į jį žiūrėti uh, turint ir kitus dalykus omenyje. Ir būtent šį faktą norėjau pabrėžti, nes ta detali vizija ir jūsų išsakyti argumentai toliau yra svarbus mums kaip parlamentarams, mūsų misijose gyventinamui. Tai reikėtų pasistengti, kad mūsų vykdoma politika būtų nuosekli ir kad mūsų rengiamos iniciatyvos judėtų tinkama kryptimi. Manau, kad įsiekuros procedu, pro, teisėkuros procesai ir nauji teisėkuros pasiūlymai, ypač susijęs su vandens pagrindų direktyva, taip pat iniciatyvos dėl prieigos prie vandens. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti saulės baterijų įrengimas ČEDE. Tai yra vienas iš būdų taip pat pagerinti prieigą prie vandens. Taigi turime apjungti visas pajėgas mūsų pilietinės bendruomenės ir privataus verslo. Čipas. Dėkuoju, <clears throat> pirmininkė. Pradėsiu nuo bendro pobūdžio pastabos. Mm, turbūt šią istoriją daugelis jūsų atpažinsite. 15 metų mergina iš Somalio e, bėga iš šalies, iš konflikto krečiamos šalies. Ar galite mane girdėti? Taigi, 15 metų mergina bėga iš um, dykumingos Somalio vietos ji tampa modeliu ir e, parašo knygą Dikumų gėlė. Perskaičius šią knygą, e, perskaitę šią knygą atsimenu vieną vietą. Ta epizodą, kai ji e, atvyksta į Niderlandus ir nueina į vonę. Ji maudosi vonioje Ir jai nustebino tas faktas, kad galima prisipildyti visą vonę vandens vienam žmogui. Aš pats pamenu, Aš mergina rašo, kad aš prisimenu, kaip kiekvieną dieną su mama turėjome dvi valandas skirti tam, kad e, gautumėme vandens ir per dieną gaudavau vieną stiklinę vandens dantims išsivalyti ir rankoms nusiprausti. Taigi kiekvieną dieną vandens kelionė truko keturias valandas ir vanduo buvo tas išteklius, kurio labai trūko. Ir toks, tokie žodžiai sukuria labai gyvą įspūdį. Norėjau padėkoti mm, pranešėjai Winkler už studijos pristatymą. Leiskite man pridurti, kad manau, kad labai svarbu, jog mes kalbame šiandien šią temą. Yra daug klausimų, kuriuos sprendžia mūsų pakomitetis. Kalbame daugeliu temų, bet manau, kad šis klausimas, vandens klausimas, yra uh, labai svarbus dėl to, kad vandens trūkumas gali būti daugelio konfliktų priežastimi. Lenkijoje yra organizacija, kuri renka, rinko pinigus e, šliniams kasti. Nežinau, kiek šimtų šulinių buvo iškasta, tačiau panašu, kad pietų sudane tokia veikla mm, kelia konfliktų. Reikia pradėti kalbėti apie tai, kad vanduo yra viešasis gėris, viešoji gėrybė. Ir gerai buvo pastebėta, kad daugelį Europos valstybių nėra ši teisė konstitucijoje minima teisė į vandenį. Daugelis kitų valstybių pripažino, kad vanduo yra viešoji gerybė. Yra keletas skirtingų požiūrių. Pavyzdžiui, Amerikoje sakoma, kad tai yra privačius, nu, privačios, nu, privačių kompanijų teisė tiekti vandenį. Tai yra vienas iš požiūrių. Bet pamažu įsigalėja požiūris, kad vanduo yra visuotinė gerybė ir kad daugelie pasaulio vietų trūksta ir nėra tinkamos prieigos prie vandens. Ir tai yra problema. konfliktai vidurio rytuose taip pat iš dalies, galima sakyti, yra susiję su nepakankamu vandens ištekliu. Ponas Petrelis minėjo, kad būtina kalbėti ne tik apie prieigą prie vandens, bet ir apie tinkamas sanitarinės hygienos priemonės. Buvo minima Europos parlamento rezoliucija Ir šis klausimas yra glaudžiai susijęs su aplinkosaugos komiteto posėdžiu, nes reikia kalbėti ne tik apie vandenį, bet ir apie vandens nuotekas. Nes vandens nuotekos taip pat yra gerybė. Ir jeigu mes nepanaudojame tų vandens nuotekų kaip gerybės, uh, Vadinasi, švaistome brangų vandens išteklių. Reikia kalbėti ne tik apie paviršinį vandenį. Van, švarų vandenį gauname iš gruntinių vandenų ir turime kastis vis giliau ir giliau, kad pasiektumėme švaraus vandens išteklius. Ir dar vieną dalyką norėjau paminėti, galbūt apie šį dalyką nebuvo daug prieš tai kalbėta, pirmininkė, aš jau tuoj baigsiu. Ačiū, kad perspėjote mane, kad šiek tiek per ilgai kalbu. Vanduo ir maistas, teisė į vandenį ir teisė į maistą. Abi šios teisės yra vienodai svarbios žmogaus teisės. jeigu pabandysime pakeisti e, visuomenės kaip vartotojų įpročius. E, galime daug ką nuveikti. Vis daugiau matome žmonių e, valgo mėsą ir tam reikia vis daugiau vandens. Mačiau pasaulio sveikatos organizacijos prognozes. Teigiama, kad 5 milijardai žmonių pasaulyje iš viduriniosios klasės kol kas um, turi vienokius įpročius. Tai yra valgo mažiau gyvulinės kilmės produktų. Taigi reikia atsižvelgti ne tik į vandens tiekimą, bet ir į prieigą prie maisto. Tarptautinės organizacijos šį klausimą daugiausia sprendžia kalbėdamos apie tarptautinę priekybą. Ir daugelio valstybių yra skirtingas požiūris e, į e, šį klausimą nei čia Europoje. Muchas gracias, señor Gib. Señora Post. Ponia Post dabar. Dėkuoju. Dėja, šiek tiek pavėlavau į posėdį. Dėl to negalėjau išgirsti viso pranešimo, dėl to atsiprašau. Bet girdėjau, ką kalbėjo mano kolegos ir norėčiau prisidėti prie šių diskusijų. Manau, kad Teisė į vandenį yra viena iš žmogaus teisių, turi būti užtikrinta viešųjų prieiga, tačiau šis klausimas turi ir politinių aspektų. Teisė į vandenį susijusi su kitomis žmogaus teisėmis, teisė į gyvenimą, teisė į sveikatos apsaugą, teisė į švietimą ir taip toliau. Taip pat prieiga prie vandens nėra ta problema, su kuria susidarė skurdesnės ar neišsivyščiusios šalis. Tai yra problema ir Europoje. Europoje taip pat trūksta vandens. Ir tai skatina socialinę atskirtį. Kalbu, pavyzdžiui, apie Romą. Atsiprašau, Romų, Romų bendruomenę. Labai dažnai Romų e, tautybės žmonės gyvena tokiuose vietose, kur nėra elektros energijos ir vandens. Ir automatiškai jie atsiranda atskirties situacijoje. Tai yra politinės svarbos klausimas. Jis yra tiek Europoje, ši problema yra tiek ir už Europos ribų. Žinoma, yra politinis aspektas šio klausimo. Neseniai lankiausi Rumunijoje, Yra žmonių gyvenančių šiukšlynuose, nėra vandens, nėra elektros energijos, tai yra 20 minučių kelio nuo Bukarešto. Žmonės nelanko mokyklos, vaikai nelanko mokyklos, vaikai rausėsi šiukšlynuose ieškodami maisto. Panašiai padėtis ir Slovenijoje. Mačiau Slovenijoje žmonių, kurie gyvena neturėdami nei elektros, nei vandens. Ji taip gyvena maždaug 70 metų. vamzdynai eina pro jų namus, bet nėra prisijungimo prie tų vamzdynų šių gyvenamosios vietos. Dėl to, kad jie netenkina tam tikrų sąlygų, kad būtų galima integruotis. Čia yra didžiulė problema, kai nėra prieigos prie gamtinių išteklių. Gracias, señora Post. Señora Lockville. Ačiū ponia Pus, toliau ponas Lakberg. Äh, Ačiū pirmininkė. Trumpai. Klausiausi abiejų pranešimų, jie parengti puikiai, taip pat ir tyrimas dėl rekomendacijų, kurias patikė ponė Winkler tyrimo pabaigoje. Pavyzdžiui, elgtis aktyviai, derantis dėl žmogaus teisų ir žmogaus teisės į vandenį. Mes turime į tai atsižvelgti ir aptarti vandens klausimus rugsėjo mėnesį juon lygių. Taip pat reikia atsižvelgti į pono Petrelą rekomendaciją daugiau kalbėti šio klausimu tarp vyriausybinių lygių. Reikia daugiau informatumo šio klausimu. Teisė į vandenį yra tiek pat svarbi kaip ir teisė į maistą. Turime tai vertinti kaip privačią gerybę, kurią galima nusipirkti, bet kartu tai yra ir viešoji gerybė. Tai yra tvirtas pagrindas tolesniam diskusijom. Ačiū. Gracias, señora Lokbiler, señora. Ačiū, ponia Lokbiler. Toliau ponas Auštrevičius. Ačiū. You know, and... Ačiū, pirmininkė. Vanduo ir politika labai susiję dalykai. Politikai dažnai yra kritikuojami, kad pilsto vandenį iš vieno asuočio į kitą. Tai tarsi provokacija, kai politikas kalba apie vandenį, bet kalbant rimtai, tai išties didelė problema. Problema, kuri egzistuoja mūsų tikrovėje. Bet aš išvelgiu nemažai santykinumo aspektų šiame klausime apie vandenį. Mes perkame žaliavinę naftą iš kai kurių šalių, tai yra ekonominė prekė, ekonominė gerybė. Mes turime išrinkti savo judimą, judumą, turime pirkti tam tikras gerybės, prekes, turime garantuoti normalią ekonominę veiklą. Bet gali ateiti toks laikas, kai vanduo gali tapti tokia pačia ekonominė preke, ekonominė gerybė ir teks pirkti vandenį iš tų šalių, kurius turi gausius gruntinio vandens išteklius arba e, kitos, kitus aukštos kokybės vandens išteklius. Aš suprantu, kad tai yra visiškai normalu, tai yra pokytis, bus tokių pokyčių, permainų ir galbūt nereikia perdėti vandens savokos kaip ekonominės prekės, ekonominės gerybės. Turime užtikrinti racionalų vandens vartojimą, turime garantuoti teisę į vandenį ir gyvybę, bet negalime neįvertinti ekonominės, e, e, ekonominių vandens kaip gerybės aspektų. Egzistuoja skirtingų atvejų kaip yra vartojamas vanduo, kokie egzistuoja reglamentavimo dalykai. Paimkime kaip pavyzdį Belgiją. Belgija yra konstitucinė nuostata, konstituciškai įtvirtinta teisė į vandenį, bet, pavyzdžiui, Niderlandai ir Vokietija. Tos šalis ir aš keliu klausimą, kur yra geriau reglamentuojamas vandens suvartojimas, vandens apsauga, ir garantijos dėl prieinamumo prie vandens. Nemanau, kad pernelyg didelis reglamentavimas pagerintų padėtį. Turime elgtis racionaliai, turime naudotis sveikų protų. Neturime pernelyg reglamentuoti tų dalykų, kur reikėtų vadovautis bendraisiais principais. Aš norėčiau jūsų paprašyti pakomentuoti. Kaip mes turėtum siekti reglamentavimo pusiausvirus tiek Europoje, tiek ir pasaulyje, galbūt remiantis jungtinių tautų reglamentais. Kitas dalykas, mes vartojame vandenį, bet mes turime užtikrinti vandens valymą. Jeigu nevyks tos cirkuliacijos, apykaitos, tai nebus ir tiekimo garantijos rytoj ir poryt nebeturėsime pakankamai vandens. Ar neturime užtikrinti, kad vandens valymas turėtų būti traktuojamas kaip šalių atsakomybė? Valstybės turi apsaugoti vandens rezervus, vandens išteklius Ir tai turi būti traktama kaip atsakomybė. Jeigu mes teršiame vandenį, o čia jau vanduo nepaiso sienų, tai gali būti milžiniškas tarpvalstybinis poveikis. Mes žinome, kokia gali būti bloga situacija. Pavyzdžiui, iš tuose regionuose tam tikros valstybės naudojasi tais pačiais vandens telkiniais. Ir vanduo garantuoja. E, gyvenimo standartus ir reikia suvienodyti principus. Reikėtų iškelti atsakomybę už vandens valymą, kad būtų galima garantuoti visų vienodą teisę geros kokybės vandenį. Ačiū ponui Auštrevičiui. Ar būtų daugiau kolegų norinčių pasisakyti? ponas Andrėros iš Veiksmų tarnybų žmogus teisų atstovas su mumis. Europos išorės veiksmų taryba sveikina e, komitetą dėl šios temos iškėlimo. Tai yra susijęs apskritai su konfliktų prevencija, žmogaus gyvenimo sąlygo užtikrinimu ir taip toliau. Daug tyrimų yra atlikta, Europos institucijos nemažai veiko, nuveikė ombudsmenas, Europos komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba. Pirmiausia, norėčiau priminti įprastinės ES deklaracijas, kur yra pripažįstama vandens svarba ir yra parengiam, parengta tyrimų programa, parengti pareiškimai. 22 kovo buvo paskutinė deklaracija. Ir taip pat aktyvus e, dialogas Junktinių tautų generalinėje asamblėje užmėgstas. Trumpai norėčiau Federikos Mogerinio vyriausios įgaliotinės pareiškimą pacituoti 2016 metų vandens dieną. Norėčiau tokį sakinį paminėti. Cituoju, Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti e, vanden, prieigą prie, prie vandens ir užtikrinti tvarų van, vandenį. Van, Mes vertiname vandenį kaip viešąją gerybę, užtikrinančią lygybę ir teisę gyvenimą. Citatas pabaiga. Jūs, pirmininkė, pasisakėte už tai, kad reikėtų paremti jungtinių tautų rezoliucijas dėl teisės į vandenį į sanitarinės sąlygas. Specialusis pranešėjas prisidėjo labai daug prie supratimo dabartinės sampratos į teisę į vandenį. Uh, Teisė į vandenis netarnės sąlygas yra svarbi, jungtinės tautos pritarė tam, kaip pritarė ir kitas ekonominės ir socialinės teisės. Taip pat yra manoma, kad yra e, keli kryžminiai principai yra reikalingi siekiant užtikrinti teisę į vandenį ir sanitarnės sąlygas. Nediskriminavimas, dėmesys neplangai padėties atsidūrusiam grupėms lyčių lygybė, dalyvavimas sprendimų primimo procese, taip pat e, teisė informacija ir atskaitomybė teisė ginti teisės te, teisinėmis priemonėmis, tuomet yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Šia prasme, ES 2014 priėmė teisėmis grindžiamą požiūrį į vystimasi, kur kalbama ir apie teisę į vandenį. Įgyvendinimas buvo paspartintas pastaruoju metu ir aktyvi, aktyvių veiksmų yra imamasi, kad būtų galima užtikrinti konkretų bendradarbe, bendradarbiavimą ir kad būtų siekiama tarptautinių lygių e, priimtų tikslų gyvendinimo. Taip pat noriu priminti neseniai priimtą darbo atvarkę 2030 metams. Ten yra konkretus tikslas susijęs su vandeniu, šeštas tikslas. Šis tikslas, kaip buvo minėta, jis apima vandens e, prieinamumo e, garantijas, ir sanitarnių sąlygų užtikrinimą. 2300 darbo atvarkė yra aiškių tikslų ir rodiklių, indikatorių, kurie leidžia konkretizuoti tą turinį ir palengventi įgyvendinimą. Tvaraus vystimosi tikslai yra aktualūs, kai kalbama apie prieigos prie vandens perspektyvą, taip pat apie vandens valdymo, vandens išteklių valdymo uh, tikslus, kaip viešosios gyrybės valdymo tikslus. Šešioliktas tikslas taip pat yra svarbus, kuris mm, pateikė priemonės, kaip būtų galima įgyvendinti teisę į vandenį. Ten yra kalbama į galimybę tei, ginti teisės teisme, atskaitomybę, prieigą prie informacijos, taip pat dalyvavimo priimant sprendimus dėrybose po 2016 metų darbo atvarkės būtina įtraukti žmogaus teisų klausimus į visas politikos skriptis, skatinant tvarų vystimasi ir mažinant skurdą. Dėl ES vidaus ir išorės veiksmų priimtas taip pat konkretus komunikatas. ES integruoja vandens išteklius į kitas politikos kryptis, įskaitant konfliktų prevenciją ir konfliktų sprendimą. 2015 ES priemė tarybos išvadas dėl vandens diplomatijos. Ten yra pabrėžiama, kad siekiant užkirsti kelią įtampą ir konfliktams dėl prieigos prie vandens, turime sižvelgti klimatos kaitos padarinius, demografinius ir kitus pokyčius ir spręsti tarp valstybinius vandens iššūkius. Remiantis patirtimi ir žiniomis e, vandens valdymo srityje, ES skatina tarpvalstybinį bendradarbiavimą šioje srityje, užtikrinant tvarų vystimas ir stabilumą, taiką ir e, saugumą. Šiame kontekste ES aktyviai e, skatina ir gina tarptautinius teisinius instrumentus ir priemonės, pavyzdžiui, konvencija dėl tarp valstybinių vandens telkinių, tarp valstybinio žirų apsaugą. Taip pat Junktinių tautų vandens kelių konvencija, kuri įsigaliojo 2015 m. rūpjūtį. Dėkoju. Eh, Dėkoju, ponė Rosi. Dabar suteiksiu žodį mūsų dviem ekspertams. Trumpam suteiksiu žodį, nes jau šiek tiek vėluojame pagal darbo atvarkę. turėsime kitą klausimą galbūt popietę nukelti. Pone Winkler. Thanks so much and well, it's great to see uh, such strong Dėkoju. Labai malonu matyti, kad tiek daug uh, komentarų sulaukė ši tema. Noriu trumpai atsakyti. Taigi pirmiausia, norėjau paaiškinti, kad mūsų parengta studija buvo labai plati. Galima vandens klausimą kalbėti, kalbėti apie vandens patį išteklių ir apie vandens teikimo paslaugas. Mes va tos vandens tiekimo paslaugų temos visiškai nelietėme, nes ten yra visai kiti dalykai - privatizavimas, vandens kaina ir taip toliau. Studijoje šiam klausimui dėmesio nebuvo skiriama. Ir labai trumpai norėjau atsakyti kalbėtojams. Vanduo kaip ekonominė gerybė, vandens kainų nustatymas. Tai yra turbūt vienas pagrindinių dalykų ir vienas pagrindinių probleminių dalykų, kai kalbama apie vandenį ir vandens tiekimą. Visuomet yra paminima diskusijose šį temą. Taip pat galima kalbėti apie vandens tiekimo privatizavimą ir tarptautinės kompanijas. Žmonės gyvenantis besivystančiose valstybėse Mm, priklauso nuo vandens tiekėjų. Ir dažniausiai tos grupės, kurios yra, kurios gyvena nepalankiomis sąlygomis, dažniausiai už vandenį moka daugiausia. Dėl teisės į vandenį paminėjimo konstitucijose bei e, sanita, tinkamų sanitarnės hygienos priemonių. Vis Matome, kad vis plačiau ir plačiau teisė į vandenį pripažįstama konstitucijoje. Viskas priklauso nuo to, ar yra vykdoma, konstituc... ar vykdoma konstitucijos reforma. Paminėjote Tunisą, taip pat Nepale ir daugelį pietų, Ameriko, pietų Afrikos valstybių ši teisė į vandenį yra pripažįstama konstitucijose. Yra daug iniciatyvų, kurių įmamasi susijusių su vandeniu. Ir vandens klausimas yra glaudžiai susijęs su visais kitais klausimais, socialiniais aspektais. Pavyzdžiui, Kenijoje minima teisė ne tik į vandenį, bet ir į maisto išteklius. Tai yra kaip e, viena iš pagrindinių žmogaus teisų sudėtinių dalių. Labai džiaugiuosi, kad daugelis iš jūsų paminėjote 2030 metų darbo atvarkę ir tūkstantmečio tikslų siekimą. Jei kalbėtume apie turinį E, galime taip pat daug dėmesio skirti moterims ir merginoms, e, jų šios e, grupės žmonių prieigai prie vandens, taip pat žmonių, kurios, žmonių kurie gyvena neplankomis sąlygomis prieiga prie vandens. Galime keisti požiūrį ir kalbėti vandens tema, atsižvelgdami į konkrečias pažeidžiamiausias grupės. mažiau dėmesio sulaukia e, sanit, tinkamos sanitarinės ir hygienos e, tema, net daug kas mėgsta kalbėti apie tualetus ir um, kanalizacijos vandenį. Tai yra glaudžiai susiję su sveikata, moterų ir merginų sveikata Ir tikrai moteriams ir merginams kyla daugiausia problemų, kai kalbam apie jų asmeninę higieną. Ir tikrai būtina nuolat pakartoti šį dalyką. Taip pat norėjau paminėti, kad visur pasaulyje, taip pat ir Europoje, yra aktualus štai kas, kaip ir minėjo vienas iš kolegų. Ir tai įrodo ir nauja studija parengta Švedijoje, e, kur teigiama, kad e, Romai gyvenantis Europoje susiduria su e, sudėtinga prieiga prie švaraus vandens, švarių vandens išteklių ir buvo paimtas pavyzdys iš Romų gyvenančių Švedijoje. Savo studijoje pabrėžiau, kad aiškios taisyklės, standartai ir reglamentavimas yra labai svarbus, norint tinkamai išaiškinti, kas turi prieigą prie vandens, koks yra privataus verslo vaidmuo. Jeigu nebus jokių taisyklių ir reglamentų, tuomet nutiks taip, kad vanduo bus prieinamas tik tiems, kurie turi išteklių, pinigų. Taigi reikia atitinkamų standartų, ir reglamentų, ir dėl nuotekų vandens. Reikia tinkamų priemonių, kad, būtumėme, kad užtikrintumėme, kad vanduo būtų prieinamas visiems. Studijoje nesakoma, kokių konkrečių priemonių reikia, bet sakome, kad tokios priemonės yra būtinos, norint užtikrinti, kad vanduo būtų prieinamas visiems. Baigsiu čia. Ačiū. Dėkoju, daktarį Vinkler, dabar. Aš labai greitai susitelksiu tiek su, tik ties vienu klausimu, kuris jau buvo iškeltas. Mes visi susidurėme su nuoseklumo problema. Mokslinis, socialinis, politinis, ideologinis nuoseklumas Buvo pasakyta, kad e, devintajame pagrindų direktyvos dėl vandens straipsnėje e, trūksta nuoseklumo su teise, kadangi kalbam apie kainą ir kad būtent vartotojai turi mokėti už tai, kad e, būtų tiekiamas vanduo ir nutekėtų panaudotas vanduo kanalizacija. Antras nenuseklumas - piliečių dalyvavimas ir visa Europos sistema e, priklauso suinteresuotų šalių ir Dokumentas Water Blueprint sako, kad Europos politikoje būtent suinteresuotos šalis pirmus muikų grėžia. Tartautinė teisė ir teisė į vandenį. Netgi parlamente, Europos parlamente yra kartojama, kad nacionalinis suverenumas yra vandens ir vandens tinklų pagrindinis valdymo pagrindinis principas. Tai yra nenuoseklų, tikrai negalima tvirtinti. kad e, tas vanduo, kuris yra tarptautiniuose baseinuose, aš sakykime, na, visą laiką džiaugiuosi, kad žmonės bendradarbiauja transnacionaliniuose baseinuose, tačiau jie negali to daryti, kadangi nacionalinis suverenumas neleidžia to daryti. Tai yra nenuseklu. Taip pat nenuseklu ir nedėra. Tai, kad Europa pasisako už teisę į vandenį, tačiau pati pripažįsta, kad 11 šalių balsavo prieš tą rezoliuciją į teisę į vandenį jungtinėse tautose, taigi valstybės narės negali susitarti tarpusavėje, o tuo pačiu ir mes negalime kažko tai padaryti. Taip pat nenuseklu ir nedėra teikti, kad reikia vandenvalos efektyvios politikos tuo tarpu, kai vandenvala visa privatizuojama, taip pat ir Belgijoje. viso vandens ciklo Belgija dar ne privatizavo, tačiau kanalizacijos rytį jau patikėjo privačiai įmoniai. visas žemės ūkis, sėklos yra privatizuotos, taigi tas vanduo, kuris yra skirtas laistymui, taip pat yra privatizuotas. Viskas, jau dabar toje srityje viskas yra paremta prekybininkų logika. Taigi aš manau, kad čia labiausiai trūksta nuoseklumo. Ir aš manau, kad naujoji rezoliucija dėl vandens turėtų tą leisti. Tačiau Jeigu pasižiūrėsite devintą straipsnį pagrindų direktyvoje, tai pamatysite, kad nuoseklumo trūksta visur. Dėkoju, ačiū Jums abiems, ačiū, kad buvote su mumis šį rytą. Toliau dirbsime kartu. Amen.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 Kitas darbo tvarkės klausimas, labai svarbus. Kalbėsime apie Latino Amerikos e, reikalus. Ponas Haurė negalėjo atvykti, kadangi jis balsuoja AFKO komitete. Tačiau Luis de Grandes yra atvykęs, pavaduojantis narys Andų bendruomenės ir jis dabar ir dalyvauja su mumis posėdėje. Kaip jau sakiau, Tarp Amerikinis komitetas žmogaus teisų faktiškai jau baigė savo veiklą. Liepos mėnesį situacija nepagerėjo. Karibų jūros e, baseino valstybių situacija su žmogaus teisėmis yra prasta ir piniginiai klausimai taip pat, kadangi finansavimas nutruko, bet darbas turėtų tęstis toliau. Tokia organizacija kaip ši turi funkcionuoti nepriklausomai, kad galėtų atlikti savo darbą. Pasižiūrėsime, ar surasime kažkokį sprendimą, ponas Hauri kreipėsi į savo kolegas Latino Amerikos šalių parlamentuose, kad šie kreiptųsi į savo vyriausybės, siekdami išspręsti skubiausius finansinius klausimus. Taip pat Izabeta Nečit su mumis dalyvauja. Ji taip pat yra atsakinga už žmogaus teisės. Luis, ponas Luis de Grandes su mumis yra. Mes informavome Latinų Amerikos šalių ambasadas Briuselyje. tiksliau paprašėme jų kad jie iš savo pusės taip padarytų kompromisų, ne tik Europą. Ir kad palaikytų komisiją, nes mums atrodo žmogaus teisų gynybos mechanizmas regioninėme lygmenyje yra labai svarbus. Ponas Degrandės o tada pasižiūrėsime pono Kabajaro filmą ir viešniam suteiksiu žodį. Ponas Dagrandės. Ačiū. Iš tiesų man labai didelė garbė pirmininkauti kartu ir dirbti su tokiu žmogumi, kuris taip um, yra įsitraukęs į šiuos klausimus kaip ponas Havrigė. Pone Valenciano iškėlė kai kurios klausimus, taip iš tiesų mums trūksta lėšų, e, mes tų lėšų negalime gauti daugiau, tačiau vis tik tais Europos parlamentas gali padaryti taip, kad e, tų lėšų dar nesumažėtų. Ir mes turime daryti politiką. Mes turime e, naudotis savo patikimumu ir turime dėti visas pastangas, turime tarpininkauti sprendžiant įvairias situacijas e, su tais, kurie turi lėšų, kurie gali tais ištekliais paremti mus. Tai yra mūsų politinis vaidmuo, kadangi mes e, išteklių duoti negalime, tai būtų tiesiog, na, sakykime, kaip ir pažeminimas. Mes turime atkreipti dėmesį į tai, kad tai yra toks mechanizmas, kuris yra būtinas ir jį reikia šį komitetą išlaikyti. Tai štai tiek trumpai, jeigu norėsite kažko paklausti, labai mielai prašau, pane Valenciano. Dėkoju. Dabar ponas Kavajaro, kuris kreipsis į mus per video medžiagą. Labadiena, aš esu e, Amerikos šalių žmogaus teisų komisijos vadovas. Tai yra pagrindinė institucija Amerikos valstybių organizacijai. Ji gyvuoja nuo 1959 metų. Organizacija vaidina svarbu vaidmenį ir apsaugojo tūkstančius, išsaugojo tūkstančius gyvybių, skatino teisinės valstybės principus ir demokratiją. 80-metyje daug ką nuveikėme Argentinoje, iš o taip pat vaidina svarbu vaidmenį žlugus Pinocheto diktatūrai Čilėje. Mūsų organizacija taip pat vaidina svarbu vaidmenį skatinant žmogaus teisės Meksikoje. Mes sukūrėme specialią grupę, kuri skatino ištirti 43 studentų dingimą Ajocinapoje. Mes darėme spaudimą, kad būtų aiškiai atsakyta, kas tiksliai nutiko rugsėjo 26-27 dienomis 2014 metų. Visai neseniai Argentinoje buvo priimtas sprendimas pareikšti nuosprendį tiems, kurie dalyvavo Kondoro operacijoje. Taigi, komisija labai daug ką nuveikė e, ne tik e, siekdama teisingumo Argentinoje, bet ir visame pusrutulyje. Teis, žmonės e, ir kuriems buvo pažeistos teisės gali į mus kreiptis ir mes esame kaip pagrindinis pagalbos šaltinis. Deja, e, mūsų žmogaus teisų komisija patiria sunkę finansinę krizę. Maždaug pusė mūsų biudžeto yra e, gaunama iš įprastinio Amerikos valstybių organizacijos fondo. Kita pusė yra E, iš, surenkama iš Amerikos valstybių vyriausybių. Amerikos valstybės dėja e, ne visuomet e, į biudžetą įneša tas lėšas, kurių reikia mūsų veikimui. Ir jeigu per artimiausias savaitės negausime papildomų lėšų, mes būsime priversti atleisti 30 darbuotojų iš 78 turimų darbuotojų. Tai yra net 40 procentų mūsų atsidavusių ir nuoširdžiai dirbančių žmonių. Deja, e, Amerikos žemynė tūkstančių milijonų žmonių e, teisė į žmogaus teisų apsaugą bus sustabdyta. Mes tikimės, kad e, valstybės e, pasiryš e, mus paremti. Pateiksiu Jums pavyzdį. Latino Amerikos ir Karibų valstybės praeitais metais tarptautinį baudžiamąjį teismą paremė 13,7 milijono dolerių. Mūsų komisijai buvo skirta 200 tūkstančių dolerių. Taigi 13,7 milijono ir mažiau negu 200 tūkstančių dolerių uh, mūsų komisijai. Mes gauname tūkstančius peticijų, šimtus priemonių turime taikyti kiekvienais metais. O Tarptautinis būžiamasis teismas vakarų pusrutulyje problemų net, bylų net neturi. Ir kalbu su jumis kaip šios organizacijos vadovas. Aš dabar esu Santo Dominge, Dominikos Respublikoje, nes ten vyksta generalinė Amerikos valstybių organizacijos asamblėja. Aš kalbuosiu su ministrais, valstybių vadovais ir juos raginu paremti mūsų komisiją, kad mes toliau galėtumėme vykdyti savo mandatą ir apsaugoti aukas. Štai kodėl kalbu su jumis, štai kodėl mano kolegos yra pas jūs, nes mes kreipiamas į Europos parlamentą, mes tikimės, kad galime sulaukti jūsų pagalbos. Ačiū uždėmesi ir gero posėdžio. Muchísimas gracias. Eh, paso ya la palabra. Dėkoju. O dabar norėčiau žodį suteikti Abimelšed iš Žmogaus teisų komisijos. Prašom. Dėkuoju, aš labai dėkinga, kad galiu dalyvauti šiandien, svarbu mūsų komisijai. Šiandien aš atvau ir mano kolega Lyčiai e, Čiango atvyko. Mes turime tris tikslus - informuoti apie dabartinę e, krizės situaciją. Taip pat Briuselėje mes sieksime politinės paramos ir sieksime finansinės paramos mūsų komisijai. Tokie yra mūsų vizito tikslai. Krizės situacijoje, kurioje dabar esame, yra galimybė apmastyti, kokią pažangą pasiekė e, mūsų sistema ir kokie iššūkiai iškyla. Kai kalbame apie galimybės, kokias turime sistemoje ir pažangą, mes norime pabrėžti, kad atskirų bylų nagrinėjimo sistema yra didžiulė pažanga. Praėjusiais metais komisija peržiūrėjo visas patiktas peticijas sus, dėl kurių nebuvo priimti sprendimai, ar reikėtų jas nagrinėti ar ne. Visos peticijos nuo 2009 iki 2014 metų buvo patiktos, peržiūrėjom jas, tai yra daugiau apie 70 tūkstančių peticijų buvo peržiūrėtos ir nuo šių metų Liepą komisija nagrinės tik tas mm, peticijas, kurios buvo e, prieš metus patiktos ir kurios atitinka reikalavimus. Tai atitinka, kad pernai mes Pirmąjį etapą individualių peticijų nagrinėjimo e, išnagrinėjame, kur tai buvo dešimtmečio masto darbas ir didžiulis laimėjimas. Prieš porą mėnesių komisija pateikė ataskaitas dėl LGTB asmenų ir smurto prieš jos atvejus. Tai turėjo didelės įtakos regione, e, siekiant šią problemą iškelti dienos šviesą. Kalbant apie atskirą šalis, valstybė narė, e, komisija pateikė ataskaitas dėl Kolumbijos, Vencelos, Meksikos, dėl kalinių padėties Guantanamo bei JAV. Taip, taip pat Britų Kolumbijos ir Kanadoje atvejus, kai buvo nužudytos moteris. Mūsų komisija reaguoja ir realiuoju laiku. Turime ekspertų grupę, kurie dirba su Ajocinapos atveju 43 studentų dingimo atveju taip pat Hondūre Berko Kasedas e, buvo užmušta ir komisija nagrinėja, kaip būtų galima pagerinti mm, e, veiksmingumą įvairių mechanizmų, skartant atsargumo e, priemonės. Mes susitarėme su didžiuliais iššūkiais ir vienas iš jų yra finansavimo iššūkis. Mums labai svarbu Jums paaiškinti, kad Mes neturime adekvataus pro, biudžeto, 10 milijonų būtų adekvatus. Pusė, 5 milijonai gauname iš OAS įprastinio biudžeto, antrai dalis gauna, yra mokama įnašais iš išorės. Ir ne visada tai yra sumokama laiku ir pakankamai. Europos komisija buvo svarbus partneris to iš, išornio finansavimo sistemoje. Mes vertiname e, paramą iš Europos komisijos. Kokių problemų e, patiriame dabar? 2015 komisija gavo 5 milijonus dolerių iš įprasnių dolerių ir 3,5 milijonus iš išorės finansavimo. Bet vis tiek nepasiekime to minimalaus e, biudžeto reikalingo 10 milijonų, nu, gavome 8,8 milijonus. Šiandien turime 5 milijonus e, reguliarus ir išorės 2,2, 7,9 milijonai užuot pasiekę 10 milijonų minimalę ribą. Mes negalime vykdyti visų funkcijų turėdami tokį deficitą biudžete. Pristatymėje buvo pasakyta, kad e, valstybės narės organizacijos ne, nepakankamai moka įnašus, kad galėtume surinkti visą reikiamą biudžetį. Šiaurės ir Pietų Amerikos šalis prisideda prie Amerikos valstybių organizacijos, bet, kaip jau minėta, prašymė tik tai 200 tūkstančių dolerių buvo sumokėta mes gauname tą išorės finansavimą, bet jis jokių būdų nėra pakankamas. Mes atsižvelgėme ir į tai, kad išorės finansavimas ir europiniai donorai, kad situacija yra pasikeitusi gerokai. E, migracijos krizė pareikalavo iš Europos e, kitaip paskirstyti e, išteklius ir finansavimą, daug dėmesio Afrikai yra skiriama. Taip pat yra politinių pokyčių ir finansinių pokyčių, kalbant apie skirtingus mūsų donorus. Tai reikšmingai sumažino mūsų turimą biudžetą šiais metais. Kokie yra skubos klausimai? Jeigu negausime papildomo finansavimo iki mė... šio mėnesio pabaigos, mūsų komisija privalės atleisti 30 e, mūsų darbuotojų. Mes Neturime komandos, kuri galėtų dirbti e, atsargumo priemonių srityje. Mes nesugebėsim padėti žmonėms, kuriems grėsia e, nepataisoma, e, nepataisoma žala. Mes turime komandą 21 asmens, kurie dirba su individualiomis peticijomis ir atvejais. Ir dabar ta komanda bus sumažinta iki 7 žmonių. Amerikos šalių žmogaus teisė komisija gali siūsti atvejus žmogaus teisų komisijai JAV. Komisijos sesijos įgaliojimų įgyvendinimas, e, e, visos reguliarios funkcijos negalės būti vykdomos, jeigu neturėsime pakankamo finansavimo. Visa sistema yra paralyžiuota. Kokia yra strategija Amerikos šalių žmogaus teisų komisija? Turime trumpalaikę ir vidurio laikotarpio ir ilgalaikio laikotarpio strategiją. Trumpalaikė strategija mums reikia milijono dolerio kaip, kaip, milijo, kaip minimumo, kad galėtumėm užbaigti 16 metų programas. Reikia finansavimo, e, Liepos ir spalio mėnesiais paprastai vyksta sesijos, bet mes dabar kol kas atidėjome, atšaukėme tas sesijas, nes neturime finansavimo už donorų kol kas yra tos atšauktos sesijos iki tolesnių pranešimų. Mes nugebėsime išlaikyti darbuotojų ir vykdyti esminių funkcijų per tarkiausius mėnesius. Turime lėšų tik tai mėnesiui ar dviems. Per e, pastarąsias savaitės komisija e, patiekė konkrečius prašymus valstybėms narėjams, egzistuojantiems donams. Mes e, parengėme žiniasklaidos kampaniją, nemažai jūs galbūt matėte tą kampaniją, gavome paramos, išsakytos žodinės paramos, bet taip pat ir finansinės paramos reaguojant į tą žiniasklaidos kampaniją. Socialinės tinkluose taip pat galite tai matyti. Oksfam taip pat paremė mūsų galimybę dalyvauti šiandien e, šio komiteto posėdėje, pakomičio posėdėje. posėdėje Mūsų komisija derasi, susitinka su komisijos valstybės narėmis Santo Domingo, Dominik, Dominikos Respublikoje vyksta e, ta sesija dabar. Čilė finansavo specialią sesiją komisijoje, kuri vyko prieš savaitę Čilijoje, sumokėjo už tą sesiją Čilė. Čilė Vakar gavome palaikymą Junktinių tautos e, patvirtino, suteiks papildomą finansavimą komisijai. Taip pat iš Panamos, Argentinos, Urugvajus ir Kolumbijos gausime finansavimą. Tikimės per ateinančias porą savaičių gauti tą finansavimą, dar negavome perlaidų e, banko sąskaitoje trumpalaikė strategija yra pasinaudoti žiniasklaidos kampaniją, įvairinti įvairius donorus ir finansuotojus potencialius, taip pat e, minios finansavimo priemonė yra pasitel, pasitelkta, gauname dotacijas iš įmonių ir privačių individų. Uh, Kol kas praeitie mes to nedarėme, tai yra naujovė, mes tengiamės susisiekti su naujais donorais, pasinaudoti naujais mechanizmais. Toliau vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, kad galėtumėm išsaugoti mandatą, kad galiojame būtų tvarus, nepriklausomi ir stabilus. Praėjusią savaitę komisija mūsų susidarė parengė e, naują strateginį planą ir tas koncepcinis dokumentas apibrėžia mūsų planus ateinantiems penkeriems metams. Konceptualus dokumentas bus konsultacijų pagrindas, konsultacijų, kurios pradedame e, su įvairiais e, donorais. Turime kurti konstruktyvų dialogą su valstybėmis narėmis, pilinė visuomenė, su išorės donorais. Tikslas yra užsitikrinti nuolatinę paramą, ne tik finansinę, bet ir politinę paramą, įtraukiant įvairius veikiančiosius asmenys į šią sistemą, užmesgiant dialogą apie tvarumą ir mūsų komisijos finansavimą. Mes taip manome, jog labai svarbu organizuoti konsultacinį, konsultacinį procesą ir sustiprinti tą procesą jog kai kuriuose valstybėse narėse yra kalbama apie sustiprinimo procesą. Turėtum išvengti galimo susilpnėjimo ar sulėtinimo mūsų darbo ir susijusių procesų. Mes turime užtikrinti skirtingų veikiančių asmenų dalyvavimą šioje sistemoje. Taip pat užmėskame, e, sudarome pagrindų susitarimus, pradėjome dėrybas su Išorės veiksmų tarnybų, tarnyba, vyriausia galiotinė Mogarinė su mumis buvo susitikusi. Konceptinėme dokumente yra prioritetai nustatyti dėl ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių. Taigi mes toliau tęsime darbę sudarydami pagrindų sustirimus. Generalinėje asamblėjoje patikti pasiūlymai dėl ilgalaikio tvaraus finansavimo. Vienas iš tų uh, pasiūlymų kreipėsi į Karibų e, teisingumo teismą. Tai yra vienas iš modelių. Kitas pasiūlymas tai yra privalomų įnašų iš valstybių narių idėja. Tas pasiūlymas šiek tiek komplikuotas, kaip reikėtų diferencijuoti e, valstybių narių dalyvavimą. Vienos yra Amerikos konvencijos narės, kitos neturime įvairių diskusijų, jos, jie, tie pasiūlymai yra svarstomi įvairiuose kontekstuose ir tokiu būdu mūsų komisija tikisi sugebėti pasinaudoti tą krizės situaciją, apgalvoti naujas galimybės, pažiūrėti, kaip būtų galima keisti paradigmą, kad visa sistema būtų tvari. Ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti. Dėkuoju. Dabar suteiksiu. Polui Došon, kuris yra direktorius pavaduotojas Europai iš jungtinių tautų. Labą dieną. Iš ties matome nerames tendencijas, kai kalbame apie žmogaus teisės visame pasaulyje. Pirmadienį buvo jungtinių tautų konferencija ir Usein konferencijoje minėjo, kad gali tekti mažinti žmonių dirbančių Amerikos šalių žmogaus teisų komisijoje skaičių. Buvo pateikta daug pavyzdžių, kad e, žmogaus teisų, tarptautinė žmogaus teisų sistema šlubuoja. Mm. Žmogus te tarp, tarp Amerikos valstybių teismas ir kitos šalis kai kurios šalis grasina išstoti iš žmogaus teisų komisijos ne, ir netgi iš jungtinių tautų. Mes dirbame kaip viena institucija, kuri apsaugotų visas, visus žmogaus teisų pažeidimus patiriančius asmenis. Ir iš ties situacija kelia daug nerimo, nes yra žmogaus teisės ginančios institucijos išardomos. Kaip to išvengti? Reikėtų tvirto teisinės valstybės pagrindo, lygumo, taip pat skaidrių institucijų, taip pat pripažinti pagrindinės ekonominės ir socialinės teisės bei teisės dalyvauti organizacijų veikloje be jokios baimės. Galima sakyti, kad žmogaus teisės nėra brangus išteklius, tai yra neįkainojamas išteklius. Šeš, per šešis dešimtmečius veiklos mes galime sakyti, kad negalime įvardinti, kiek daug mums pavyko nuveikti. Mūsų komisija uh, dalyvavo įvairiose konstitucinėse, politinėse reformose ir mūsų komisija rūpinosi smurtą ir žmogaus teisų pažeidimus patiriančiai žmonėmis ir atstovavimu jiems. Ir komisija ir toliau yra pasiryžusi aktyviai ginti žmogaus teisės regione. Be anksčiau minėtų iššūkių vis sunkiau um, um, dirbti, bet negalime paneigti nuveiktų darbų. Žmogaus teisų sistema yra labai svarbus partneris ir um, pagrindas jungtinių tautų sistemai. Amerikos šalių žmogaus teisų komisija buvo ta institucija, kuri prisidėjo prie ir bendradarbiavo su kitų regionų atitinkamomis institucijomis, pavyzdžiui, Europoje. Mes taikome naujus darbo metodus, jurisprudenciją ir bendradarbiaujame su žmogaus teisų teismu. Ir taikome pagrindinius e, žmogaus teisų tarptautinius standartus. Europos institucijos rėmė mūsų žmogaus teisų komisiją. Mes dalyvavimo, dalyvavome e, reformų įgyvendinime Venezueloje, bet e, daugelis reformų kartais susilpnina mūsų vaidmenį užuot pastiprinę. kaip buvo minėta, mūsų specialistai ir speciali grupė dirba ties dingusių studentų Agueloje byla. Praeitą mėnesį kreipėmės į atitinkamas institucijas. Taip pat šią savaitę kreipėmės dėl finansinės krizės, kad būtų suteikiamos būtinos lėšos mūsų žmogaus teisų komisijai. Birželio trečią dieną jungtinių pagrindinės dvi jungtinių tautų institucijos išsiuntė bendrą pranešimą remdama mūsų, remianti mūsų komisiją. Visų žmogaus teisų sutarties šalių atstovai reiškia didelį susirūpinimą, kad mūsų komisija patiria tokią finansinę krizę, nes tokią finansinę krizę, kuri um, kelia pavojų apskritai komisijos egzistavimui. Ir čia pacituosiu, kad uh, ta finansinė krizė kelia didžiulę grėmėsmę svarbiam žmogaus teisų komisijos darbui ir ne tik mūsų komisijos veiklai, bet ir kitoms iniciatyvoms, kurios buvo vykdomos bendradarbiaujant kitų, kitoms institucijoms su mūsų komisija. Mūsų organizacija pasirašė bendrą deklaraciją su Žmogaus teisų komisija ir ten kalbame apie bendrus veiksmus, reguliarias konsultacijas ir bendradarbiavimą. Pasirašant, prieš dviejus metus vyko oficiali pasirašymo ceremonija Vašingtone ir mūsų pasakyta, kad mūsų organizacija dirba ir papildo žmogaus teisų komisiją ir dirba kartu užtikrinant žmogaus teisės Amerikos šal... valstybėse. Mes norėtumėme paskatinti visas valstybės vykdyti savo įsipareigojimus ir suteikti atitinkamą finansavimą Amerikos šalių žmogaus teisų komisijai. Visi pripažįsta žmogus teisų komisijos vaidmenį regione, ginant žmogaus teisės. Junktinės tautos vykdo daug žmogaus teisės užtikrinančių programų, išleid, vykdomi vizitai, rengiamas spaudos konferencijos. Taip pat vyksta specialios informacinės programos kad ir toliau bendradarbiavimas vyktų sėkmingai, mes kas dviejus metus rengiame tarptautinius susitikimus, kad stiprintumėme e, bendradarbiavimą tarp mūsų organizacijos ir kitų regione veikiančių organizacijų, įskaitant ir žmogaus teisų komisiją. Šių metų spalį Ženevoje e, vyks susitikimas, kur kalbėsime apie šią didelį nerimą keliančią situaciją, ypač situacija, su kuria dabar susiduria žmogaus teisų komisija. Kalbėsimės su civilinės, pilietinės visuomenės atstovais ir kitomis žmogaus teisės ginančiamis organizacijomis. Labai svarbu, labai neraminanti tendencija, kad tokių organizacijų darbas vis labiau apsunkinimas, kad žurnalistų dirbančių šioje srityje uh, darbas yra labai pavojingas daugelį valstybių. Šalių vadovai e, Daugelis žmonių dirbančių žmogaus teisų apsaugos rytyje patiria e, didelį pavojų ir grėsmę savo darbui ir gyvybei. Jeigu nebus išspręsta Amerikos šalių žmogaus teisų komisijos finansinė krizė, e, jie turės atleisti nemažai šioje srityje daugelį metų išdirbusių darbuotojų. Buvo e, gautas e, savanoriškas finansavimas iš kai kurių šalių ir iš Europos taip pat, iš kai kurių Europos Sąjungos šalių valstybių narių. Tūkstant... Tačiau o, nuo 2011 metų o, iš Europos o, šalių skiriama parama taip pat ženkliai sumažėjo. Taigi reikėtų kalbėti ne apie organizacijos silpninimą, o apie organizacijos stiprinimą ir mes tikimės, kad ES valstybės ir institucijos įsipareigos ir parems šią ilgai gyvuojančią ir daug svarbių veiksmų vykdžią žmogaus teisų apsaugos srityje organizaciją. Labai atsiprašau, kad nutraukiau su pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti ponui Manfredo Franti žodį, bet e, daugiau uh, tos ponios klausytis negalėjom, kadangi ir taip vėluojame. Well, can... Labas rytas, galiu kalbėti gana trumpai, padėsiu sutaupyti laiko. Pirmiausia, noriu pasakyti, jog egzistuoja glūdus bendradarbiavimas ir dialogas tarp ES ir Amerikos šalių žmogaus teisų organizacijos ir Amerikos valstybių organizacijos. Praėjusi vasarį čia Briuselėje mes surengėme politinį dialogą tarp generalinio sekretariaus Magro ir ES atstovų. Buvo dešalis sustikimas dalyvaujant vyriausiai įgaliotiniai poniai Mogarinį. Mes gavome gana reikšmingų dokumentų su pasiūlymais dėl bendro, bendradarbiavimo. Dabar nagrinėjame tuos dokumentus Tai leis mums užtikrinti jau gero bendradarbiavimo tasą daugelį sričių. Taip pat norėčiau priminti vykdomo projektą, kurį, kurį parėmė Europos Sąjunga, kuris baigsis šių metų pabaigoje. Teikiama parama tiek Amerikos šalių žmogus teisų komisijai, tiek teismui žmogaus teisų srityje. Pakalbėsiu apie šios komisijos finansinę krizę. Mums labai didelį susirūpinį keliamą tai, kas vyka tiek ir komisija potencialiai atitinkamam teismui. Mes gavome iš vyriausiojo įgaliotinio ir Kartu su kolegomis ieškome būdų, kaip galima sureaguoti į tą e, skubų raginimą padėti komisijai ir kaip parengti naujus projektus. Yra ir kitas klausimas. Mūsų DEFCO e, generalinio direktorato kolegos daug dirba stengdamiesi racionalizuoti vykdomos programos įgyvendinimą ir pasižiūrėti, ar būtų galima kažką padaryti kad būtų galima e, užtikrinti mm, e, finansinius srautus ir finansinę paramą. Mūsų pozicija yra tokia, kad mums kelia susirūpinimą dabartinė situacija. Bandome rasti įvairių galimybių, galimybių kaip galėtume padėti. Ir mes susisieksime su mūsų kolegomis Amerikos valstybių organizacijoje. Mes tikrai jums pritarėme dėl to fakto, kad mūsų bendradarbiavimas negali pakeisti to, ką organizacijos valstybės narės galėtų padaryti. Mūsų bendradarbiavimas ne, negali būti šių problemų sprendimas. Tai suvokdami mes vis tiek toliau dirbame su institucijomis ir ketiname ir toliau remti Amerikos šalių žmogus teisų komisiją. Dėkuoju. Boje Tomar. Dabar paimsiu dar tris minutės e, mūsų laiko. Čia norėčiau pasveikinti tuos žmonės, kurie atvyko iš labai toli. Kadangi visi esame aktyvistai kovojantys už žmogaus teisės, tai tikrai labai įdomu. Uh, kad šalia mūsų, kad su mumis e, gynekologijos mokslų daktarė ponė Nagansan, ponas Mirza Dinami. Abu du iš Sirijos. Labai dėkoju už jūsų darbą, jos atėjimą dar yra žmonių atvykusių iš Irako. E, ji dirba moterų ir mergaičių labui, kurios pabėgo nuo Daesho ir kurios išgyveno labai dramatiškas situacijas. Jos teikia um, buvusioms pavergtoms moterims psichologinę um, pagalbą. Jos Jie buvo, e, gavo įvairių premijų, taip pat ir Silver Rose. Norėčiau padėkoti ir pareikšti jiems savo simpatiją bei solidarumą. E, taip pat ir Mirai, kuri, kuriai 18 metų nukentėjo nuo Daešo ir dabar e, labai e, dirba, kad galėtų atsigauti. galite mumis pasikliauti, kad remsime visada tokius žmonės kaip jūs ir visada remiame ir kad jūsų žinutė bus skleidžiama, kad reikia kovoti su, bar, su tokiamis barbariškomis apraiškomis bei už jūsų tautų gerovę. Tienen un programa muy intenso. Jūsų programa labai intensyvi. Todėl tikriausiai, kai e, norėsite, galėsite jau pakilti ir eiti, tęsti savo pagal, e, programas toliau. Toliau dirbame pagal programą. Jis irgi labai svarbus. Visi kalbame apie tai, kad reikia ginti labiausiai pažeidžiamų žmonių teises. Norėčiau padėkoti čia dalyvaujančių ambasadų atstovams iš Kolumbijos, Kostarikos, Ekvadoro bei Panamos. Tai mes e, labai daug kalbame, kad reikalinga Amerikos šalių e, žmonėms ne tik finansinė, bet ir moralinė parama. Taip pat norėtų, taigi jeigu kažkas iš jūsų nori pasisakyti labai, prašom, mums reikia, kad Amerikos šalių e, kom, žmogaus teisų komitetas dirbtų toliau. Nežinau, ar ponas Degrandės norėtų dar pasisakyti. Jis pasisakyti nenori, tai tuomet e, dirbsime ir toliau visi. Dėkoju, kad dalyvaujate. Las últimas. Están que cierran en julio. Cierran sobre. Ah. Uh, excuse me. <clears throat> Um, we don't. See, uh, Mrs. Lockbiller. Yeah. Maybe I have overheard, but usually we discuss, no? Gal nežinau, ar aš girdau, ar galima visiems pasisakyti, ar tik ambasadų nariams. Jei galima, tai norėjau padėkoti už pranešimus. Dėkoju DEFCO generalinio direktorato atstovams, e, taip pat e, prašymams teikti daugiau pagalbos. Turiu keletą klausimų. Kaip mes galėtumėme dirbti kartu? Minėjote, e, kad Hondūre reikia įsteigti panašią komisiją kaip Meksikoje. Ar planuojate tai padaryti per artimiausius mėnesius? Ar būtų tokia galimybė? Galbūt ES galėtų paremti tokią iniciatyvą? Kitas dalykas - kova su žiauriu elgesiu prieš moteris. um, turime Stambulo konferenciją, Europos tarybos Stambulo konferenciją ir galime paremti vieni kitus. Galbūt iš ten būtų galimybė mobilizuoti finansinių išteklių. Taip pat sakėte, kad bendradarbiaujate su Amerikos valstybių organizacija bei buvote susitikę su uh, vyriausiai galiuotami Maherinį. Ar būtų naudinga, jeigu Mogherini uh, parengtų viešą uh, paramos pare, jums pareiškimą? turite savo teismų sistemą žmogaus teisėms, taip pat turime, turite, yra konkretus mechanizmai Afrikos sąjungoje. Galbūt galėtumėte vykdyti dvišalius ar trišalius projektus būtent konkrečiose regionuose bendradarbiaudami su atitinkamomis institucijomis. E, sureaguosiu į jūsų kolegos iš vaizdo įrašo pasisakymą. Ten buvo minimos latinų šalių indėlis į e, tarptautinio baudžiamojo teismo veiklą. Apskritai galima sakyti, kad tarptautinis baudžiamasis teismas nėra labai daug finansuojamas. Nemanau, kad buvo būtų tikslinga vykdyti tokį palyginamąjį pa, pavyzdį, kaip buvo daroma vaizdo įraše. Nes baudžiamasis teismas taip pat sprendžia nemažai su žmogaus teisų apsauga susijusių klausimų regione. Dėkoju. Kolegė Pesera. Kaliūrės. Norėčiau labai šiltai pasveikinti komisijos atstovus Mes tikrai nebejojame, kad jų atliekamas vaidmuo yra labai svarbus. Ir taip pat manau, kad niekas nebejoja dėl to, kaip svarbu ši komisija ir jos darbas. Mes tikiuosi, kad ir toliau dirbsime kartu tokiame pačiame lygmenyje. Šis, ši komisija atstovauja dvigubai daugiau gyventojų negu yra ES, visą tai turėtumėm e, turėti galvoje, nes kai kalbame apie e, žmonių išteklius, apie žmonių nu, teisės, tikrai žinome, kad tie skaičiai, tokie dideli skaičiai, nepadeda tų teisių užtikrinti. Ir mes iš tiesų e, turime labai daug nuveikti, kad tie skaičiai, kad, žm, e, įmon, e, kad um, valstybių indėlis į žmogaus teisės e, būtų apčiopiamas, kad pasiteisintų. Aš manau, kad čia galime ir turime mobilizuoti visus turimus instrumentus, užsienio reikalų tarnybą, diplomatinius instrumentus ir mes ir toliau turime uh, E, taip aktyviai bendradarbiauti iš ES pusės ir galbūt gal net tą bendradarbiavimą intensyvinti. Amerikos šalių Europos teisų komisija yra labai svarbi Amerikos valstybėms ir e, labai gerai, kad ji dirba, visą tai matome iš faktų. E, matome, kad labai aukšta komisijos darbo kultūra uh, čia iš tiesų kalbėjau tik iš vienos pusės, tačiau norėčiau dar pasakyti, kad šis komitetas yra labai aktyvus. Sprendžiant e, Meksikė dingusių studentų klausimą. Taigi koordinavimas, e, kur e, komisijos įvairių e, darbų koordinavimas siekiant išsiaiškinti šią atvejį, ekspertų išvados ir panašiai. Labai svarbu, Meksika įgaliojo Amerikos šalių žmogaus teisų komisiją spręsti šiuos klausimus. Taigi tai yra be galo svarbi institucija ir tai yra ne vien tik tais vertybių klausimas, tai yra dar ir politinė institucija. Mm, manau, kad tikrai ne, negalime nepastebėti, kaip aukštai vertina e, Meksikos vyriausybė Amerikos šalių žmogaus teisų komisija ir norime, kad artimiausioje ateityje turėtumėm šio tyrimo išvadas ir kad e, e, žmogaus teisų, Amerikos šalių žmogaus teisų komisija sėkmingai viską išsiaiškintų. Galima dar daug kalbėti, tačiau norėčiau pasakyti tik tiek, kad ši komisija dar turi ir nemažai problemų dėl to, kad ji nėra deramų lygių pripažįstama išorėje. Mes suprantame, kad e, dar viena papildoma problema komisijai yra lėšų trūkumas ir turbūt galėtumėm padaryti labai daug, viską, kas įmanoma iš mūsų pusės, kad padėtume bent jau šitoje srityje. Dėkoju, ačiū už Jūsų pastabas ir pastebėjimus. Mes kalbėjome apie lėšas tarptautiniam baudžiamajam teismui, todėl kad mes nesakome, kad nereikėtų remti tarptautinio baudžiamojo teiksmo. Mes tik norime pasakyti, kad e, yra dvi, yra daug e, žmogaus teisė e, ginančių institucijų ir mes norime tai nu, panaudoti kaip pavyzdį, parodydami, kad apskritai pinigų yra ir valios yra pakankamai remti su žmogus teisėmis dirbančias institucijos, kaip pavyzdžiui, tarptautinį baudžiamąjį teismą. Mes turime paramą iš Europos parlamento, ką įrodo ir šis mūsų posėdis, taip pat turime paramą iš jungtinių tautų, iš e, Europos išorės veiksmų tarnybos. Ir ta visa parama um, mums leidžia teikti, kad reikia tam tikros politinės valios. Komisija nori pradėti diskusijas dėl strateginio plano, kad mes dabar išreiškiamą paramą panaudotumėme tam, kad gautumėme nepriklausomą užtikrintą tvarų finansavimą. Mums reikia tos politinės paramos iš parlamento, iš atskirų valstybių narių, iš plėtinės visuomenės, iš jungtinių tautų. Tai yra labai svarbi e, ta politinė parama konsultaciniam procesui ir tolesniam įtikinimui mūsų e, valstybių narių įtikinimui. Labai buvo minimos e, keli e, mūsų darbų pavyzdžiai, Ajucenapoje ir kitur. Mes veikiame realiuoju laiku, mes tikrai dirbame uh, ties tais klausimais, kurie yra aktualūs dabar. Mes Hondūrui galima teikti techninę pagalbą. Ir mes galime atsakyti ir sureaguoti į dabar vykstančias krizės. Kol kas nesame tikri, kokią konkrečiai pagalbą galėsime, išgalėsime suteikti Hondūrui. Visų bendrus interesus giname, giname nebaudžia, kovojame su nebaudžiamumu. Ir Kasidis byla yra vienas iš pavyzdžių. Mes stengiamės stiprinti teisinės valstybės principus ir Kasidis byla būtų vienas iš pavyzdžių. Taip pat kovojame su uh, smurtu prieš moteris ir jau 20 metų dirbame šioje srityje ir buvo, mes parengėme konkrečių standartų uh, šioje srityje bei dalyvavome rengiant Stambulo konvenciją. Mes turime savo taisyklės, savo standartus ir uh, turime prioritetinius e, plačiai taikomus standartus. Mes taip pat galime kalbėti ir apie regioninį bei tarptautinį bendradarbiavimą su Europos institucijomis ir vis šalimis seniai bendraujame. Taip pat turime puikius e, ryšius su Afrikos komisija. Ir komisija e, Taip pat siekia bendradarbiavimu su Arabų lygos žmogaus teisų institucija. Mūsų trumpalaikis tikslas būtų gauti milijoną dolerių, kad pavyktų pasiekti, kad pavyktų mums, dir, kad galėtume dirbti iš šių metų pabaigos, bet ilguoju laikotarpiu mes norime dirbti daug plačiau ir bendradarbiauti su daugeliu Dėkoju, tikriausiai tai leis padaryti vyriausybės dar samoningesnėmis. E, mes e, pritarėme jums visos politinės frakcijos. E, Teskite ir toliau, toliau mus informuokite apie tai, kaip viskas vystosi. Dabar penkių minučių pertrauka, kol ponas Gilmor praeis pro saugumo barjerą. Ya vamos bastante tarde, así que. Šiek tiek vėluojame, sako pirmininkė. Prašau susirasti vietas. Ponas Imant Gilmor iš Europos, Europos Sąjungos pasintinys taikai Kolumbijoje. Taip pat su mumis yra Luis de Grande, Andų bendruomenės, bendruomenės e, pirmininkas. Kaip žinome, Kolumbijoje vykstantis procesai labai svarbus. Mes tikrai labai susidomėję sekame tuos įvykius, visus, visas dėrybės, taikos dėl taikos. Praeitais metais priemėme šį procesą remiančią deklaraciją. Daug kas iš mūsų buvo nuvykę į Kolumbiją, kad e, iš pirmų lūpų išgirstumėm apie šią situaciją ir pamatytumėm ją savo akimis. Prieš suteikdama žodį ponui Gilmar norėčiau paprašyti pasisakyti pono Degrandės. Grandės Su mumis taip pat yra e, Kolumbijos ambasadorius Briuselėje. Norėčiau visiems jums padėkoti už dalyvavimą. Pabandysime taupyti laiką, panaudoti jį efektyviai. Pirmiausia, ponas Degrandės, labai ačiū, kad su mumis šiandieną esate. Ačiū pirmininkė Valenciano. Man ne tik tais uh, pareiga, bet ir didžiulė garbė būti čia, pasveikinti e, svečius Europos parlamente ir taip pat pasveikinti Kolumbijos prezident, e, ambasadorių, kuris visada su mumis dalyvauja sprendžiant ne tik savo šalies, bet ir kaiminių šalių klausimus. E, Aš e, e, žmogaus teisų komitete dalyvauju labai dažnai ir dabar šiandieną taip pat puikiai proga dar kartą pasikeisti po e, sumis nuomonėmis. Sveiki atvykę, sako pirmininkė, labai malonu. Taikos procesas su farkais dabar vyksta pono Ilmorsų e, e, išklausysime. E, labai geras e, momentas dabar išklausyti jūsų, kokios įvyko paskutinės peripetijos, kokie sunkumai, e, kaip vyksta šis svarbus ir sunkus procesas. Ir kaip sakė jau pirmininkė, mes su dideliu susidomėjimu ir atsidavimu sekame šį procesą, kadangi norime, kad jisai pavyktų. Prašau, ponė Gilmor, žodis jums. Muchísimas gracias. That's something I do, yes. Um, chairperson. Uh... Gerbiama pirmininkė, gerbiami nariai, ambasadoriai. Man didelė garbė šiandien būti čia ir pasinaudoti galimybę su jumis pasikalbėti. Pirmiausia, noriu pasi pasakyti apie mano paties vaidmenį ir apie dabartinį taikos procesą Kolumbijoje. Kadangi esu žmogaus teisų pakomitete, suprantu, kad jums svarbus žmogaus teisų klausimai ir apie juos ir kalbėsime šioje diskusijoje. Aš buvau paskirtas aukščiausiojo įgaliotinio ir pasiuntinio, pas, pasiuntinio postą praėjusi vasarį Kolumbijoje. ES vyriausiai jos įgaliotinė išreiškė didelę paramą taikos dėryboms, kurios vyko Havanoje nuo 2012 metų. ir pasisakė apie ES politinę paramą. Aš kaip specialusis jos pasiuntinės vykau į Kolumbiją. Keletą kartų nuo paskirimo jau vykau į Kolumbiją, taip pat lankiausi ir Havanoje, kur susitikau su visomis dėrybinėmis komandomis. Dirbau su Kubos ir Norvegijos e, dėrybų tarpininkais šiame procese. Dabartinis proceso etapas yra toks, kad pasiektas sustrimas tarp Kolumbijos vyriausybės ir FARC. Netrukus jis bus pasiektas, jis yra rengiamas ir netrukus bus baigtas. Man susidarė įspūdis, kai lankiausi Havanoje prieš porą savaičių, kad dvi dėrybininkų komandos yra pasirengusios jau pasiekti galutinį susitarimą. Kaip žinote, reikšminga pažanga buvo pasiekta dėl daugelio darbo atvarkės punktų. Ir didžiausias dėmesys skiriamas darbo atvarkės punktui šiuo metu tai yra konfliktų užbaigimo problemos dvišalis ugnies nutraukimas ir ginklų sudėjimas. Štai tokie klausimai. Aš tikiuosi, viliuosi, kad netrukus bus užbaigtas šis diskusijų etapas artimiausioje ateityje ir bus pasiektas galutinis susitarimas. Tu bus užbaigtas vienas ilgiausių konfliktų planetoje kuris e, vyko daugiau nei 50 metų. Apie 200 tūkstančių žmonių nužudyta, 6 milijonai žmonių perkelti. Kaip žinote, buvo padarytas pareiškimas prieš porą mėnesių. Vyriausybė ir ELN pradės dėrybas tos dėrybos dar, dar nėra pradėtos. Vyriausybė labai aiškiai pareiškė, kad norėtų užbaigti žmonių grobimo atvejus ir paleisti tuos žmonės, kurie yra pagrobti. Buvo labai rimtų daug incidentų. Prieš porą savaičių buvo pagrobti trys žurnalistai. Ir tai labai apsunkino visą procesą, net nustumė jį keliais žingsniais atgal. Kalbant apie smurtą e, Kolumbijoje, smurtą, kuris kyla iš buvusių sukarintų grupuočių, iš įvairių žmonių, kurie yra susijęs su narkotikų priekyba, visai galima juos vadinti. Tai yra testinė problema, bet jau turime įrodymų, kad pasraisiais mėnesiais tai netgi sustiprėjo. buvo nerima keliančių išpolių prie žmogaus teisų gynėjų, žmonių, kurie aktyviai dalyvavo socialiniuose judėjimuose. Žinau, kad Europos parlamento nariai išreiškė stiprą nuomonę Kolumbijos institucijoms. Aš pasinaudojau galimybę savo susitikimo metu su Kolumbijos vyriausybės nariais ir visų pirma su vidaus reikalų ministru, pasinaudau galimybę iš, iškelti tos klausimus, išreikšti susirūpinimą, kuris yra ES ir ES parlamente. Aš pasistengiau pabrėžti mm, tą susirūpinimą dėl žmonių gerovės, dėl žmogaus teisų gynėjų gerovės ir apskritai dėl žmogaus teisų padėties Kolumbijoje. Savo susitikimų metu Kolumbijoje susitikau ne tik su vyriausybės atstovais, taip pat susitikau su opozicijos atstovais, įskaitant buvusi prezidentą Riber ir jo, jo partiją, kurie išreiškė opoziciją daugeliu taikos dėrybų etapų. Taip pat susitikau su daugeliu uh, pilietinės visuomenės organizacijų, nevyriausybinėmis organizacijomis, žmonėmis, kurie dirba su nukentėjusiais asmenim, žmonėmis, kurie dirba su įvairiais socialiniais judėjimais, taip pat su žmonėmis, kurie dirba daugelį sričių už Bogotos ribų. Jie man pateikė platesnę perspektyvą, platesnių vaizdą viso šio proceso. Koks yra poveikis visuomeniai, Taip pat kokie yra lūkesčiai, žmonių lūkesčiai įvairiuose, įvairiuose sritise, lūkesčiai dėl taikos proceso. Tai yra svarbi mano darbo dalis. Nes tas vaidmuo, kurį man suteikė vyriausiai įgaliotinė, tai yra dirbti remiant susidarimo įgyvendinimą, susidarimo tuomet, kai jau, kai jau jis bus sudarytas. Ir kaip žinote, ES rengia nemažai priemonių kuriomis bus pasinaudota, kai bus pasirašytas susitarimas, kad būtų galima e, įgyvendyti tą susitarimą. Pagrindinis dalykas yra ES patikos fondas, dešimt valstybių narių nusprendė įnešti įnašus į tą patikos fondą. Komisija patvirtino tą fondą, jis įsigalios tuomet, kai bus pasirašytas galutinis susitarimas. Vyriausiai galiotinė lankėsi Kolumbijoje praėjusi gegužė, 25-26 gegužės aš taip pat dalyvavau ir vyriausiai galiotinė susitiko su įvairiomis asmenimis, įskaitant ir su prezidentu. Jis susitiko taip pat su užsienio reikalų ministru, e, gynybos, gynybos, ministro, gynybos ministro pavaduotoju, taip pat surengėme naudingas diskusijas apie ES indėlį į taikos susitarimą, kai jis bus pasirašytas. Buvo kalbama apie finansinį indėlį, kurį atliks ES taikos procesui. E, Kolumbijoje tai bus 575 milijonai eurų. Tai apims ir patikos fondą, e, dalyvaus Europos investicijų bankas ir kitos priemonės taip pat bus pasitelktos. Reikėtų pasakyti, jog buvome šiltai sutikti Kolumbijoje. Atsižvelgite Europos Sąjungos įsipareigojimus prisidėti prie proceso įgyvendinimą ir susitarimo, kai jis bus pasirašytas įgyvendinimą. Žinoma, yra nemažai iššūkių. Juos reikės išspręsti. Iššūkiai susiję su testiniu smurtu, iššūkiai susiję su visuomenės pritarimu, su taiko susidarimo pasirašymu ir ratifikavimu. Taip pat yra ir ekonominių iššūkių, kurie yra su visu tuo susiję. ES finansinis indėlis bus e, skiriamas kaimo e, plėtrai bus stengiamasi padėti kaimo ekonomikai, gerinti infrastruktūrą tose sritise, kurios labai nukentėjo nuo konflikto. Šią prasme aš taip pat susitikau su vietos valdžios atstovais, gubernatoriais, su jų komandomis, aptarėme praktinio gyvendinimo aspektus tų priemonių, kurios yra numatytos. Kol kas apsiribuosiu tuo, galbūt dar atsakysiu klausimus, jeigu tokių būtų. Tai tiek, ačiū. Dėkuoju, ponė Gilmor. Pirmiausia, panas Habrė, dėkoju pirmininkė. Prieš penkiolika dienų taip pat buvau su ponu Gilmorė, su ponu Pardo viename susitinkime, labai įdomiame Bogotoje apie taikos procesą. Norėčiau padėkoti ponui Gilmo už e, jo atliktą vaidmenį. Jo grupė daug labiau buvo atstovaujama šiame e, e, procese, negu galėjome tikėtis. Ir ponė Mogerini labai teisingai jį paskyrė ten dalyvauti. Taigi norėčiau e, padėkoti taip pat ir jam, ir parlamentui už darbą. Dabar šiame etape labai svarbu atspindėti tai, e, ką mes galvojame šiuo klausimu. Pirmiausia, mes turime e, siekti, kad galbūt netgi kitą savaitę būtų pasirašyta taikos sutaris. Prezidentas Santos uh, bent jau rodo, apskritai Kolumbijoje matoma labai mm, toks, sakykime, nemažas optimizmas, galbūt netgi kitą mėnesį, galbūt e, Liepa viskas baigsis. Dabar mūsų pagrindinis tikslas yra pasirašyti taikos sutartį ir šis veiksmas neturėtų būti iškraipytas vien, vienpusiškai tik tais. Pasirašymas su FARC yra pagrindinis dalykas, e, su kitais tai yra labai gerai, tačiau be FARC parašo nieko gero nebus. Todėl reikėtų ir toliau dėti pastangas, kaip deda pastangas visa darybinė komanda, kad viskas baigtųsi ateinantį mėnesį. Toliau reikėtų laimėti referendumą, kuris liūdytų, kad e, socialinis klimatas šalyje yra neraminantis. Referendumas yra proceso legitimavimas. Su referendumu baigėsi abejonės ir panašiai, tačiau yra viešoji nuomonė. Ir viešoji nuomonė labai jautriai reaguoja į tai, kaip kalba uh, e, Urybė. Ir mano, kad e, taikos pasiūlymų yra šiek tiek per daug. Mes m, iš labai nesenų nutikimų matome, kad m, e, gali, pavyzdžiui, viskas pakrypti neigiamą kryptimį, kad žmonės gali pasakyti ne, jeigu referendumas įvyktų spalį ar lapkritį. Na ir tada teroristai pasakys, kad žmonės nenorėjo taikos. Man ir visiems kitiems tokia pozicija atrodo baisi. Tai ką gali parlamentas dabar? Ar parlamentas gali padėti Kolumbijos žmonėms, kad įsivyrautų taika? Bent jau netobula, bet vis tik tais kažkokia taika. Na, tie procesai niekada nesibaigia stebuklingai greitai visą laiką pasilieka vietos ir kritikai, ir cenzūrai, ir vienam, ir kitam dalykui. Tačiau istorinė perspektyva ir tą sakiau e, kolokvime Bogotoje su Perdai Gilmor, istorija prisimins 16 metus kaip e, taikos metus po 60 metų karo, kada mm, e, Aišku, kažkada pasimirš tos detalės, kurios šiandieną mums tiek rūpi. Tai kągi gali padaryti parlamentas? Čia norėčiau e, Amerik Andų bendruomonės, e, AFET, Euratės į visus kreiptis ir paprašyti, kad parlamentas padėtų mums siekti taikos, kad 10, 15, 20 žmonių atvažiuotų dėrėtis dėl taikos, kad e, Bogotoje, kituose dideliuose miestuose galėtumėm dėrėtis ir kad laimėtumėm šį mūšį. Taigi, jeigu viskas gerai, tai šių metų pabaigoje laimėsime taiką. Bet yra dar ir toks dalykas kaip postkonfliktinė situacija. Juk šalis turi dar atsistatyti ir dėl to ES e, finansavimo fondas turi taip pat būti atitinkamai suorganizuotas. Turėtų būti aišku, kas kaip, kiek kam padeda, tačiau kita vertus dar reikėtų daugelį šalies vietų atkurti valstybės vadovavimą ten, kur jo nebuvo. Daugelį šalies zonų buvo sukurta mūsų priešininkų uh, Mm, e, valdžia. Taigi ne tik tai mūsų šalis turi būti atstatyta, e, infrastruktūros sutvarkytos, e, žemės ūkio paskirties žemė gražinta, kad būtų visa, kad sugrįžtų visa demokratija, kuri prarasta Kolumbijoje. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad šalies potencialas yra toks didelis tiek toks turtingas žmonėmis ir ištekliais, kad Kolumbija tikrai taps viena iš pačių didžiausių Latino Amerikos šalių. Tačiau artimiausiais mėnesiais turime pasirūpinti, kad būtent viskas vyktų taip, kaip mes norime. Ir dėl to norėčiau dar kartą padėkoti mus taip puikiai atstovaujančiam ponui Gilmor. Ačiū, ačiū ponas Degrandės. Ačiū pirmininkė, Norėčiau ponui Gilmarui padėkoti už dalyvavimą, už tuos žodžius, kurie mane taip džiugina. Mane labai džiugina, kad jūsų požiūris, jūsų vizija yra tokia viltinga. Aš, pavyzdžiui, taip nesitikiu, kad viskas greitai baigsis, nors labai noriu, kad tai baigtųsi. Šis procesas labai vyko pasitelkus daug drąsos iš Santos prezidento Santos pusės. Jis faktiškai perėmė Europos Sąjungos dvasę, kur jau viskas kaip ir pabaigta, tačiau tam, kad viskas sklandžiai, vyktų sklandžiai, reikia nuolatos derinti ir derinti. Laiko buvo, tačiau mano pirmas įspūdis toks, kad tą laiką dar reikia pratesti E, ir man atrodo, kad tas pratesimas galėtų jau baigti pakankamai, baigtis pakankamai greitai. Šios temos, e, kurias nagrinėjame, dar pareikalaus labai daug laiko ir daug pastangų, tačiau mes norėtumėm, kad, kad Kolumbijoje nebūtų naudojamasi taikos dėrybomis, kad būtų sustiprinta tiesiog pozicija vadovaujančių asmenų. Kita vertus, tai yra paskutinė proga, kada galime e, pabaigti kovoti su mūsų vidiniais ir išorės priešais. Kitas dalykas labai svarbu yra proceso patikimumas. Kad nebeliktų nebaudžiamumo, kad jisai būtų atmetamas ir reikia, kad pereinamame laikotarpyje neliktų nebaudžiamumą ir kad būtų apibriešta, kas už ką yra atsakingas. Būtina, kad būtų pripažinta, kas už ką atsakinga, kad būtų nustatyta atsakomybė už įvairius pažeidimus, nes E, atsitiks taip, kad e, e, kažkur kovoja priešininkai, dabar atsidurs valdžios pozicijose. Taigi mums reikia atstatyti patikimumą, tam reikia laiko. Reikia, kad viešoji nuomonė netikėtų kad tai yra taktiniai dalykai ir kad e, FARC veikia taip, kaip veikia. Kita vertus, man labai džiugu girdėti, kad ponas Gilmor taip pat viltingai žiūri į ateitį. Ir kad iš abiejų pusių norima tarpininkavimo. Aš gerbiu referendumo idėją. Referendumas pats iš savęs yra rengiamas tam, kad būtų laimėta, kad laimėtų kažkokią tai idėją. Referendumas dėl referendumo yra visiškai nereikalingas dalykas, tai būtų tikrai tikra katastrofa. Ir aš manau, kad tarp besidarančiųjų galima surasti kažkokią bendrą poziciją. Taigi dėkui, ponė Gilmor, aš manau, kad jūsų darbas tikrai yra puikus. Džiaugiuosi, kad Latino Amerikos šalių žmogaus teisų komisijos pirmininkė yra. Mes ir toliau kovosime už Kolumbiją ir už Kolumbijos žmonės. Ačiū ponui Degrandės. Norėčiau informuoti salę, kad suteikiu žodį poniai Bilbao, Andų bendruomenės atstoviai, taip pat ponė Repidės ir ponas Rodrygės. Bet labai svarbu, kad ponui Gilmai liktų laiko atsakymams. Todėl prašau klausimus užduoti greitai, kad ponas Gilmoras dar turėtų laiko atsakyti. Pirmiausia, ponė Bilbao, prašom. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad e, surinktas posėdis ir pirmiausia padėkoti ponui Gilmorui už atliktą darbą ir už indėlį į taikos procesą. Aš nuo pat pirmos minutės tikėjausi, kad taikos procesas pavyks, nes manau, kad e, Kolumbijos žmonėms jo reikia. Mes žinome, kiek kainuoja karas ir žinome, kiek kainuoja taika, kokia ji vertinga ir taika yra labai svarbi. Aš norėčiau dabar užduoti keletą konkrečių klausimų. Jūs susitikote su įvairiais vertėjais, su nevyriausybinėmis organizacijomis bei politinėmis partijomis. Kaip manote, kaip jie visi žiūri į šį taikos procesą, socialinis, e, socialinis požiūris, koks yra į taikos procesą? Prezidentas Urybė užėmė labai prieštaringą poziciją ir norėčiau jūsų paklausti, ar manote, kad reikia dirbti su politinėmis frakcijomis taip pat, kad tas taikos procesas būtų įgyvendintas? Ir trečias klausimas. Kokia yra aukų pozicija šiame procese? jos, ar jos pakankamai bendradarbiauja, ar yra kažkokiu tai konkrečių programų, kaip aukų asociacijos, kokį vaidmenį atlieka šiame procese. Ir dar norėčiau paklausti, kaip jūs manote, ar ateinančiais mėnesiais padidės žmogaus teisų pažeidimo atvejų skaičius. Kaip su afrokolumbiečiais ir kaip jūs galvojate, ką galime padaryti iš Europos parlamento pusės, kad šis procesas pavyktų. Ačiū. Dėkuoju. Bilbao Lochbiller. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjams. Dėkoju už jūsų pasisakymus. Norėjau paklausti e, prieš tai kalbėjusio žmogaus. E, žmogaus teisės rytyje dirbantis aktyvistai dažnai e, užpalinėjami ir patiria smurtą. Už draugelio tokių atvejų slepiasi kriminalinės organizacijos. Kokia jūsų nuomonė? Ar galime tikėtis tokių atakų skaičiaus išaugimo ir jeigu tokių atakų skaičius išauks, ar tai galės, kaip, ar tai kaip nors įtakos taikos procesą? Jeigu prisiminsime keturių mėnesių ugnies nutraukimo sutartį paskutinėme 20 amžiaus dešimtmetyje, galime sakyti, kad ugnies nutraukimas gali būti vienas iš prioritetų taip pat. Tai yra labai svarbu. Jeigu bus pasirašoma taikos sutartis, koks bus tokios taikos sutarties turinys, nes civilinės pilietinės teisės buvo pažeistos abiejose barikadų pusėse. Jeigu lyginsime kitus taikos procesus su taikos procesu Kolumbijoje, galima pasakyti, kad Kolumbijoje matomas aktyvus moterų įsitraukimas į dėrybų procesą. Ar galite patvirtinti, kad tai yra tiesa? Dėkuoju Lochbilai Rodrygės. Dėkoju, labai trumpai kalbėsiu. Pasaulyje vyksta labai daug konfliktų ir labai gerai, kad mes kalbame apie taikos procesą Kolumbijoje. Turime daug vilties, bet norėjau paklausti apie teisingumą. Kokia būtų jūsų pozicija? Kas nutiks uh, su tai žmonėmis, kurie vykdė nusikaltimus žmoniškumui? Uh, nes jeigu teisingumo nebus, tikėtis taikos uh, vilties labai mažai. kalbėjote apie Degren, ar kalbėjote apie atsakomybę, nelabai supratau, ką turėjote omenyje. Dėkoju visiems, o dabar uh, suteiksiu žodį uh, specialiajam įgaliotiniui Gilmar atsakyti į klausimus. Uh, labai ačiū pirmininkė. Iš ties susitikau su hor, kolega Horoki Bogotoje ir mes dalyvavome, dalyvavome Amerikos forume ir kalbėjome apie ilgalaikius tikslus, apie ilgalaikės perspektyvas, apie ekonominį Kolumbijos potencialą ir taikos procesą. Paskutiniu metu dalyvavau net trijose uh, renginiuose, kurie buvo susijęs su ekonominė padėtimi Kolumbijoje ir taikos procesų įtakų ekonomikai. Ir jūs esate teisus, dabar yra svarbiausia pasiekti sustarimo su ginkluotosiomis revoliucinėmis pajėgomis FARC. Kubos vyriausybė ir Norvegijos vyriausybė dirba kartu ir uh, Yra daug remi, taikos procesą remiančių šalių ir tarpininkaujančių taikos procesų šalių. Mes nesame įtraukti į tiesioginės taikos dėrybas. Aš Havanoje turėjau galimybę susitikti su abiejomis dėrybinėmis pusėmis. Mes kalbėjome apie tai, kaip ES galėtų padėti, galėtų prisidėti prie to, kad susitarimas būtų baigtas ir pasirašytas. kalbant apie referendumą, taip, svarbu, kad referendumas įvyktų, tai yra vienas dalykas. Bet turbūt apie referendumą kalbėsime tik tada, kai jau turėsime parengtą galutinį susitarimą. Nereikia pamiršti opozicijos egzistavimo, kurie prieštarauja ir nepritarė taikos procesui. Taip pat, galima sakyti, yra tam tikro nenoro Kolumbijos visuomenėje tam tikrų dviejonių dėl vykstančių dėrybų dėl taikos proceso. Tik labai svarbu iš pradžių gauti tą politinę paramą taikos procesui tikrai esu susirūpinęs dėl ES delegacijos Bogotoje, nes jie yra sunerimę stebėdami, kad daugėja išpolių tie prieš žmogaus teisų gynėjus. Apie tai kalbėjausi su vidaus reikalų ministru ir užsienio reikalų ministru. Ir mane nustebino vidaus reikalų ministro požiūris. Jie yra pasiryžę spręsti problemą. Yra dar e, dalykų, kuriuos reikia išspręsti. Teisinės valstybės principų įtvirtinime atskaitomybės, atsakomybės princip, taikymo principė. Taip pat galiu pasakyti, kad buvau susitikęs su profsąjungų atstovais, mes taip pat kalbėjome apie išpolių, išpolius tie, prieš žmogūnių, žmogaus teisų gynėjus. Ir klausėte, ar bus pasirašytas susitarimas dėl ugnies nutraukimo. Labai sunku kalbėti apie konkretų terminą, apie konkretų laiką, kada tai bus padaryta, bet mes dirbame. Prieš dvi savaitės buvau susitikęs su dėrybininkais ir įspūdis susidaro būtent toks. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į lyčių klausimą, kad moteris aktyviai dalyvautų ne tik taikos procese, bet ir apskritai politinėme gyvenime. Tai yra sritis, kur ES ir kai kurios ypač ES narės galės daug ką nuveikti. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl teisingumo. Žinote, buvo priimtas susitarimas dėl perinamojo laikotarpio teisingumo ir manau, kad yra labai svarbu, kad mes savęs paklaustumėme, ko mes siekiame. Vienas iš pagrindinių Viena iš pagrindinių sėkmių būtų ta, kad taikos procesas užbaigtų konfliktą, kad nebebūtų karo ir ginkluotų konfliktų. Žinome, kad visuomet baigiant ginkluotą konfliktą reikia priimti tam tikrų kompromisų, reikia siekti tam tikrų tarpinio laikotarpio susitarimų. Kas dėl teisingumo klausimų ir to, kaip bus nubausti arba mm, kaip bus, nubau, kaip bus nubaustos kaltosios pusės, kol kas mm, galbūt mm, visiškai šimtaprocentinio teisinio atsakymo nėra, bet yra kalbamasi ir daromi, daroma, ieškoma būdų susitarti ir šioje srityje. Su iš pradžių svarbiausia užbaigti ginkluotą konfliktą Kolumbijoje, o tuomet uh, siekti, kad uh, Kolumbijos visuomenėje įsigalėtų taika ir tai būtų pagrindinis tikslas ir pagrindinė dovana šio taikos proceso. Dėkuoju. Labai atsiprašau, Kolumbijos ambasadorius norėjo trumpai pasisakyti, tad aišku, jam suteiksime žodį. Ačiū pirmininkėm, tik vieną minutę norėčiau padėkoti e, už tokį tvirtą ES paremimą, e, už paramą iš ES institucijų pusės, iš komisijos, parlamento ir žinoma politinių frakcijų, visų politinių frakcijų pusės. Labai džiugu, kad remiate mūsų drąsų taikos siekimo procesą ir pabaigai dar pasakysime, kad šios taikos dėrybos per daug laiko vyksta. Dar norėčiau pakomentuoti tai, kas čia buvo pasakyta. Šiandien labai anksti ryte buvo Senate Kolumbijoje patvirtintas paskutinis nepatvirtintas sprendimas, kad konstitucinė reforma reikalinga būsimam taikos susitarimui įsigaliotų. Senatas patvirtino šią konstitucinę reformą balsavus 52 už ir 16 prieš narių Jūs politiniai lyderiai esate, todėl žinote, ką tai reiškia. Jūs žinote, kokie e, po to seka triukšmai socialiniuose tinkluose ir e, žiniasklaidoje. Tačiau šiaip ar taip dažnai parlamente patvirtinamos mintys yra tokios mintys, kurių siekia žmonės. Buvo taikinimo komis, komitetas ir e, tada, kai vyko taikinimo komiteto posėdis, buvo 80 už ir 27 prieš. Taigi demokratija e, veikia labai aktyvus politinis ir ideologinis dialogas. Mūsų parlamente sprendimai priimami būtent taip. Ir dar antras dalykas, apie, ką, apie kurį norėčiau informuoti. Per šią konstitucinę e, reformą paskutinėmis dienomis e, ši, ši reforma turėtų įsigalioti tuoj pat šiandien. Ir jos galiojimas yra toks, kad prezidentas šešias, šešis mėnesius turės specialius įgaliojimus. E, ir kad e, su FAR reikėtų labai greitai gyvendinti susitarimus, faktiškai per pusę to laiko, kuris būna numatytas įprastai. Ir kai tik įsigalios šis taikos susitarimas, bus referendumas. Ir tada piliečiai duos labai rimtą atsakymą į tai, ką, e, į tą klausimą, kaip jie žiūri į tokius susitarimus, o kai pasibaigs darybos, pilnas dokumentų paketas bus labai skaidriai pateiktas piliečiams, o Kolumbijos piliečiai turės išminties nuspręsti, kaip jiems labiau, labiausiai tinka. Ir šios, taigi šie mechanizmai e, veikia ir konstitucinės reformos šį rytą labai anksti buvo patvirtintos. Dėkoju ambasadoriu, atrodo, kad dabar bus viskas lengviau. Tai yra tikrai puiki naujiena, kurios pasaulis laukia jau kelias, kelis dešimtmečius. Labai ačiū visiems uždėmesi. Viso geriausio.